Labas rytas. Pradedame posėdį e, gegužės 28 dienos. Šiandien dirbsime iki 12.30. Pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas. Europolo ataskaita dėl terorizmo tendencijų Europos Sąjungoje 2000. 2008-2009 metais e, ponas Robin White e, atvyko pas mus, e, Europolo vadovas. Atsiprašau, pristatys jisai ataskaitą už 210 metus, ne 8. Išklausė jo, suteiksime žodį kolegoms pasisakyti. Pa, prašom, ponia Wainwright. Labai ačiū, ponia pirmininkė, labai ačiū komiteto nariams kad mane pakvietė apsilankyti šiandieną ir pristatyti šių metų ataskaitą Europolo apie terorizmo tendencijas Europos Sąjungoje. Jums išdalytos yra šių metų ataskaitos kopijos ir galbūt jūs jau iš anksto esate susipažinę su elektroninė versija per ateinačias 15 metų aš pabandysiu Jums pristatyti pagrindinės išvadas. Pas, atsiprašau, per pas, keletą minučių aš pabandysiu Jums pristatyti pagrindinės mūsų šių metų ataskaitos išvadas. E, svarbiausi ataskaitos dalykai yra tokie. Bendroji teroristinės veiklos e, ir e, e, areštus to susijusių tendencija yra mažėjimo. Ypač lyginant e, tai, kas, su tuo, kas buvo prieš metus ir prieš dviejus metus. Išvadoje taip pat daroma išvada, kad terorizmas ES tebe išlieka rimta vidaus saugumo grėsme, kadangi islamo teroristai vis dar tebe siekia e, rengti išpolius, žinome, kad e, yra daug aktyvumo Ispanijoje ir Prancūzijoje ir pastarosius, per pastarosius metus labai padidėjo ekstremistų smurto. Tai siema su kraštutiniais kairiaisiais ir dešiniaisiais judėjimais. Aš taip pat jums paaiškinsiu, pateiksiu tam tikrus skaičius. 2009 metais 294 e, kurios buvo išaiškintos operacijos arba operacijos, kurios buvo nesėkmingai atliktos įvykdytos. 24 gidrų išpoliai buvo e, Šiaurės Airijoje, Junktinė karalystė. Apie tai pranešė. Tačiau mes turime techninių problemų dėl Junktinės karalystės domenų įtraukimo į mūsų ataskaitą, kadangi egzistuoja skirtumai e, dėl statistinių kriterijų, juk nekaralystė taiko kitokius kriterijus, dėl to e, šis klausimas e, e, šiek tiek kelia problemų ir apie tai kalbama ataskaitoje. Išpuolių skaičius sumažėjo 33 procentais lyginant su 8 metais ir per pusę lyginant su 2007 metais viena, e, vienas išpolis rytas prieš e, karinį objektą Italijoje, tai atliko e, islamo teroristai. 237 buvo bandymai atlikti išpolius Ispanijoje ir Prancūzijoje. Taip pat veikia ES anarchistai teroristai, jų bandymai atlikti išpolius, lyginant su 8 metais, padidėjo 40 procentų ir lyginant su 7 metais labiau negu padidėjo. Graikijoje, Italijoje ir Ispanijoje ekstremistai e, surengė 40 išpolių. Vengrijoje buvo e, surengti keturi kairių kraštutinių dešiniųjų išpoliai. Taip pat kitose šalise buvo užfiksuota ekstremalų dešinių išpolių. Dar nemažai išpolių susijusių su uh, žmogaus, uh, atsiprašau, gyvūnų teisių gynėjais ekstremistais per pastarosius metus išpolių uh, e, sutankėja. Taip pat E, gyvūnų teisių ekstremistai kartais veikia panašiai kaip ir teroristinės grupės, ypač naudodami improvizuotus sprogmenis. 13 valstybių narių areštavo 587 žmonės įtariamus e, turint sąsajų su teroristinė veikla 9 metais. Šis skaičius maždaug 20 procentų sumažėjo lyginant su 8 metais ir maždaug 30 procentų lyginant su 7 metais. E, dauguma e, areštų buvo atlikta įtariant žmonės e, turint ryšius su teroristinėmis grupėmis, taip pat kiti dėl to, kad žmonės buvo įtariami prisidėję prie išpolių arba kad finansuoja terorizmą. Moterų dėl teroristinės veiklos areštuota gana nedaug, maždaug 15 procentų nuo visų įtariamųjų 2009 metais. E, dauguma tokių areštų susijęs su separatistiniu terorizmu. Lietuvoje moteris buvo areštuota įtariama rengiant savižodės išpolį. Buvo e, virš šimto areštų at atlikta lygina, dėl ter, islamiško terorizmo, o 8 metais buvo 187. Daugiau kaip 400 žmonių buvo areštuota dėl separatistinio terorizmo veiklos. 29 asmenys buvo areštuoti dėl kraštutinių kairuoliškų veiksmų ir anarchistų, o 22 dėl kraštutinių dešiniųjų veiklos ir anarchizmo. Dabar jums e, noriu parodyti žemėlapį ir pamatysite, e, kur įvyko areštų daugiausia 2009 metais. Tai yra toks bendras vaizdas. Dabar aukos, e, jų skaičius yra palyginti nedidelis, tačiau septyni vyriausybės pareigūnai, penki policininkai ir du kareiviai buvo nužudyti separatistinėse kraštutinių kairiųjų ir anarchistų išpoliuose Graikijoje, Ispanijoje ir Junktinėje karalystėje 9 metais. Taigi, e, taip pat e, islamistai, separatistai, e, kraštiniai kairieji ir anarchistai kelia nemažą grėsmę. Kiti statistiniai duomenys. 2009 metais 125 teismo sprendimai susijęs su teroristinė veikla buvo priimti valstybėse narėse, tai susijęs su maždaug 400 žmonių ir viena nevyriausybinė organizacija. Dauguma šių sprendimų buvo susijęs su separatistų terorizmu, o 2008 metais daugiausia e, bylų buvo dėl islamo terorizmo. E, Išteisinimas sumažino, sumažėjo nuo 23 procentų 8 metais iki 17 pernai. 2008 metais buvo padidėjo lyginant su 8 metais e, teisiamų žmonių skaičius nuo 391 iki e, virš 400, iš jų 43 moterys, 5 moterys buvo išteisintos. Dėl islamo terorizmo valstybės narės e, pačios jų valdžia e, mano, kad tai yra didžiausias teroristinė grėsmė, nors e, ES te buvo atliktas įvyktas vienas išpolis, bet žinome, kad e, bandoma vykdyti atsitiktinius išpolius visiškai nesižvelgiant į nieką ES kaip kad buvo bandoma gruodį 9 metų vykti sprogimą, e, susprogdinti lėktuvą skrendantį iš Amsterdamo į Detroitą. Areštų skaičius sumažėjo 40 procentų, e, bet reikia paminėti e, Libijos vieno piliečio areštą, kuris bandė patekti į Milane esantį čia karinę bazę ir jisai turėjo tam tikrų ginklų ir buvo vienas e, kareivis e, sužeistas. Greitai po šio incidento valdžia areštavo egiptietį ir dar vieną Libijos pilietį, kurie buvo įtariami par, pristatę sprogmenis bombai. Jie turėjo Italijos e, leidimą gyventi nuo 2003 metų, tačiau niekada anksčiau nebuvo pakliuvę į policijos akiratį dėl ekstremistinės veiklos. E, grėsmės nuo islamo terorizmo Europos Sąjungoje e, yra susiję su konfliktais kai kuriuose zonose ir politiškai nestabiliomis šalimis ne Europoje, kaip kad Afganistanu, pasieniu tarp Afganistano ir Pakistano, taip pat e, kit, dėl neramų kitose šalise, kaip kad e, Irakės, Jemenė ir Somalija. E, ES dažnai pasitelkiama kaip platforma vykdyti teroristiniams išpoliams kitur pasaulyje. Padėtis Šiaurės Afrikoje, konkrečiai islamiškajame Magrebe ryšiai su Al-Qaeda turi daug e, poveikio ES. Al-Shababas Somalija, Al-Qaeda Arabijos e, pusėsalyje Jemene ir taip pat situacija Irake, Pakistane turi e, E, daug poveikio teroristinėms, didelio poveikio teroristinėms grėsmėms Europos Sąjungoje. Dėl separatistinio terorizmo tai labai veikia ES, jeigu žiūrėsime į skaičių įvykdytų išpolių, kaip jau sakiau, pirmiausia nuo to kenčia Ispanija ir Prancūzija. E, Ir nors 2009 metais e, iš viso teroristinių išpolių skaičius sumažėjo 40 procentų, aukų skaičius padidėjo nuo 4 iki 6. ETA e nužudė 3 policininkus, 90 procentų iš 237 išpolių e, e, buvo vykdyta Ispanijoje ir Prancūzijoje separatistų, bent jau jie prisėmė atsakomybę. Taigi matome, kad ši terorizmo rūšis kelia labai rimtą pavojų įstatymo viršenybei ir Europos saugumui, pirmiausia, Prancūzijoje ir Ispanijoje. Europos Sąjungoje, konkrečiai Junktinėje karalystėje, Šiaurės Arijoje, lojalistinės grupuotės e, pirmiausia e, yra Real e, IRA ir Continuity IRA devintaisiais metais nužudė per išpolius du kareivius ir vieną policininką. Tai yra pagrindiniai statistiniai duomenys, e, kurie paaiškėjo peržiūrėjus mums devintaisiais metais teroristinę veiklą. Mūsų ataskaitoje taip pat patikta išvada, tam tikri pastebėjimai dėl to, kokios yra pagrindinės tendencijos teroristinėje veikloje. Europos Sąjungos e, mes kalbam apie 11 tokių e, krypčių, aš jau kai ką paminėjau ir nebenorėčiau uh, E, gilintis, bet dar norėčiau paminėti tris ar keturias pagrindinės tendencijas, kad jūs apie ją žinotumėte. Vis dažniau islamistinės e, teroristinės grupuotės e, pasinaudoja vakariečiais atsivertėliais į islamo tikėjimą. Labai daug filmuojama vaizdo E, klipų, jie yra talpinami į internetą ir tie atsivertėliai parinkti e, asmenys teroristiniai veiklai kalba savo gimtają kalbą. E, didelis skaičius musulmonų gyventojų, ekonominės problemos, atrodo, duoda gerą dirbą, suteikia gerą dirbą islamistams, teroristams islamo, aš jau čia paminėjau Jemeną, Somalį Islamo e, teroristai dažnai grobia turistus iš nemusulmoniškų valstybių tam, kad galėtų finansuoti savo veiklą ir pritrauktų visuomenės dėmesį. Tuo pačiu metu islamo teroristinė veikla vis uh, labiau kurstoma yra atskirų asmenų, kurie patys radikalizuojasi, o neveikia grupėse. Ir tai paste, užfiksuota keliose valstybėse narėse ir tai ypač susijęs su tuo, kad e, daug vadovėlių, veiksmingos propagandos ir kitos medžiagos yra internete. Internetas apskritai atrodo tampa vis svarbesnis teroristinių organizacijų veikloje e, dabartiniais laikais. E, be tradicinių priemonių teroristinės organizacijos naudojasi visomis naujomis technologijomis, pirmiausia kalbu apie komunikacijas, kom, propagandą ir pinigų pervedimus. E, modemai bei vėlio, e, belaidžio ryšio, e, kitos modernios priemonės yra labai plačiai naudojamos ir taip pat e, naudojamasi elektroniniu paštu, teksto žinutėmis ir panašiai. Taip pat e, renkama informacija, planuojamos atakos ir pasitelkiamos komunikacijos priemonės tai veiklai. Dar reikia pažymėti, kad teroristinės e, grupuotės sukuria internetinį įdėlį internetinę tapatybę, pavyzdžiui, e, logotipus e, ir kitus ženklus. Kibernetinėme pasaulyje gyvena daug teroristų, mes sekame e, ir jie. Ir mums dabar labai svarbu sekti, kaip jie veikia internete ir kaip, pavyzdžiui, keliauja pinigai teroristiniai veiklai e, finansuoti. Kaip aš anksčiau sakiau, kraštutinių kairiųjų, anarchistų ir dešiniųjų organizacijų veikla neturi tokio poveikio lyginant e, jį su islamo teroristais. Tačiau ir šių grupuočių veikla tampa rimtesnė, jų poveikis vis e, didesnis, ypač kai kuriuose valstybėse narėse. Taigi, ponia pirmininkė, e, baigdamas noriu pasakyti, kad terorizmo grėsmė turi poveikį piliečių gyvenimui tiek ES viduje, tiek išorėje Nors išpolių skaičius e, bendrai mažėja, grėsmė išlieka reali, rimta mūsų piliečiams ir mūsų visuomeniai. Mes neturėtume dėl to uh, sumažinti dėmesio šiam reikalai mūsų institucijos turėtų sekti teroristinės organizacijas tam, kad ES taptų saugesnė vieta gyventi mūsų piliečiams. Ačiū. Dėkoju, dėkoju mūsų svečiui už jo kalbą. Trys kolegos norėtų pasisakyti, Dijas Dijera, ponė Latvar ir ponas Borgizijo. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, ponė Intveld? Taip, ir dar vienas kolega. Penki. Penki kolegos nori pasisakyti. Dijas Demira, pirmasis kalbėtojas. Muchas gracias, señora presidenta. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ir dėkuoju Interpolo direktoriui. Jūs puikiai pristatėt jūsų parinktą ataskaitą, kurią mes gavome vakar ir mes matome, kad jūs veikėt labai veiksmingai, efektyviai. Aš norėčiau užsakyti kelias pastabas. Šios pastabos yra susijusios su tuo, apie ką jūs kalbėjote. Tačiau aš taip pat paminėsiu ir kai, kuriu, kai kurios kitus dalykus, kurie yra susijęs su jūsų kasdieniu darbu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad man yra labai malonu, juk uh, veiksmų planai parinkti pagal Stokholmo programą numato iki 2013 metų parengti reglamentą dėl Europolo veiklos puik, tai bus puiku, kadangi reglamentas yra kur kas platesnis dokumentas nei tarybos sprendimas. Be to, reglamentas yra privalomas valstybėms narėms. Taigi kalbame apie 2013 metus ir tikiuosi, kad e, tai, ką ponia Malstrom įtrauks į šį dokumentą, atspindės valstybių narių siekiu užtikrinti mūsų bendrą kolektyvinį saugumą. Mano antra pastaba yra susijusi štai, štai su kuo. Europoje piliečiai dažnai mano, kad islamistų teroristų keliama grėsmė yra didžiausia. Nepaisant statistinių duomenų, nes 2009 metais islamistai teroristai vykdė tik tai vieną teroristinį išpolį Italijoje. Antra vertus, separatistų terorizmas, nuo kurio kenčia, ypatinga kenčia jūsų šalis, Junktinė karalystė, bet taip pat ir Ispanija bei Prancūzija, nesuvokiamas mūsų gyventojų kaip reali, reali grėsmė, nepaisant to, kad tokių išpolių 2020 metais buvo, įvyko 361 ir šeši žmonės žuvo. 148 išpoliai buvo įvykdyti Ispanijoje. Jų metu žuvo trys policininkai. Aš jau nekalbu ir apie kitas e, aukas, apie sužeistuosius. O Junktinė karalystėje buvo įvykdytas, įvykdyti 124 teroristų išpoliai, kurių metu žuvo trys policininkai ir 89 žmonės buvo rimtai sužeisti. Taigi, separatistų terorizmas yra reali grėsmė, jeigu pažvelgsime į aukų ir sužeistųjų skaičius. Kur kas didesnė grėsmė nei teroristų, islamistų teroristų keliama grėsmė. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate paaiškinti valstybėms narėms, kokia yra reali situacija ir kokios yra tikrosios terorizmo grėsmės. Jūs kalbėjote apie tai, kad teroristai labai dažnai pasinaudoja įvairiomis technologijomis. Tai gal ir mes galėtume tą padaryti. Taip pat manau, kad reikėtų pritraukti ir pilietinę visuomenę iš e, darbą. Pagal Stokholmo programą rengiami yra veiksmų planai ir kalbam apie tris sinergijas, tris sinerginius ryšius Tai būtų ryšiai tarp Europolo, Eurojusto ir kovos su terorizmu centru. Kaip Jums atrodo, ar tai yra teisingas kelias? Ar Jums netrodo, kad šios įstaigos tiesiog pernelik konkuruos? Ir paskutinė pastaba. Jūs minėjote Al-Qaidą. Šiaurės e, Afrikos šalise, Magrebo šalise. Taip pat minėjote Somalį ir Jemeną. O aš norėčiau jūsų paklausti. Ar jūs galėtumėt ką nors pasakyti apie Malį, jei tai yra įmanoma? Ar žmonės yra paimami įkaitais ar buvo įdėti keli, ar yra grobiami. Aš e, po mėnesio kartu su Europos parlamento delegacija, kurią vadovausiu, nuvyksiu į Malį. Mūsų tik, vizito tikslas yra aptarti migracijos klausimus. Tačiau prieš išvykdamas aš e, ketinu susitikti su Ispanijos užsienio reikalų ministru bei vidaus reikalų ministru ir su jais aptarsiu planuojamą vizitą, nes aš manau, kad mes neturime prarasti budrumo. Taigi, jeigu įmanoma, jei jūs galėtumėt pakomentuoti Alkaidos veiksmus Šiaurės Afrikoje plačiau bei situaciją Malėje, būčiau jums labai dėkingas. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Latford. You, Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, dėkuoju Europolo direktorius, atsiprašau, kad kiek pavėlavau ir negirdėjau jūsų pranešimo pradžios. Tačiau uh, išgirdus jūsų pastabą apie Nigeriją, Somalį ir apie islamistų teroristų išpolius šiuose šalyse, apie atsivertelius, panoriu užduoti Jums klausimą. Ar Jūs ketinate pasinaudoti profiliavimu kaip priemonę įtariam, įtariamiems asmenims nustatyti. Terorizmo e, išpoliai yra e, įvykdomi dažnai dėl įvairiausių priežasčių. Tai, tai gali būti ir e, islamistų teroristų terorizmas, tai gali būti ir kraštutinių kairiųjų, anarchistų terorizmas, tai gali būti ir teroristai, kurie gina gyvūnų teisės. Aš jau nekalbu apie tai, kas vyksta Junktinėse Amerikos valstijose. Pastaruoju metu labai daug girdime apie profiliavimą ir kai kurios valstybės narės atviriau apie tai kalba nei kitos. Man profiliavimas e, kelia nerimą. Aš praeitais metais parengiau pranešimą šiuo klausimu Europos parlamente, tai kuri komisija kol kas dar nesureagavo. Bet savo pranešime aš kalbėjau apie teisinės apsaugos priemonės, apie tai, kad profiliavimas gali būti potencialiai labai pavojingas. Nes jis lab, labai dažnai yra pagrystas stereotipais. O tai yra labai pavojinga, kadangi kai mes kalbame apie teroristus, dažnai įsivaizduojame, kad jie būtinai yra e, asmenys kilę iš Azijos, musulmonai, tačiau kad tai dažniausiai yra vyrai. Taigi jūs kalbėjote apie tai, kad labai dažnai vakariečiai atsivertėliai į e, islamą taip pat yra linkę vykdyti terorizmų išpolius. Be to, jūs minėjote, kad iš visų sulaikytųjų 15 procentų buvo moteris. Taigi, tam, kad galima būtų atskirti uh, asmenį, potencialius teroristus nuo, sakykime, uh, e, priekeivių narkotikais, galima būtų naudoti profiliavimą. Ar jums taip pat, ar atrodo, kad tai būtų gerai? Ir ar jūs turite aiškę nuomonę šių klausimų, ar jūs galite pateikti kokias nors rekomendacijas dėl to, kaip reikėtų taikyti profiliavimą ir ar jį taik, taikant reikėtų, taikyti, kokiu, reikėtų numatyti kokius, kokias nors papildomas teisinės apsaugos priemonės? Ponas Bargėzija. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė direktoriau. Norėčiau padėkoti už jūsų atliktą darbą Europole. Dėkuoju už tos naujas sritis, naujus atvertus kelius. Tikrai įdomios buvo išvados. Kaip regėjome Europoje, Europos Sąjungoje, netrūksta dėmesio kovai su islamiškuoju terorizmu. Jūsų pavaizduotas e, peizažas aišku, nuteikė e, tikrai optimistiškai, matėme pakankamai įspūdingų akcijų, veiksmų, e, kontrteroristinių priemonių ir taip toliau. Teroristai, islamo teroristai, kitokie teroristai, manyčiau, Europoje savo e, turi išsikėlę kitokius uždavinius nei kitose pasaulio dalyse. Tai Europa tai ypatinga politinė erdvė visame pasaulyje. Todėl situacija tikrai neįlinė, ypač atsižvelgiant į tai, kad Europoje gyvena daug islamą išpažįstančių žmonių. Naujos strateginės kryptis jūsų nupieštos. Norėčiau pasiteirauti, kokių veiksmų galėtų imtis valstybės narės, e, kad galėtų užkirsti kelią teroristų e, e, ketinimams, nes teroristai renkasi vis labiau rafinuotesnės priemonės, naudojasi ter, internetu, atranda naujų galimybių, taip pat naujų galimybių finansuoti savo veiksmus, gauti pinigų, pervesti pinigus įvairiausiais būdais. Islamo teroristai finansuoja savo veiksmus tam tikrus tradicinius kanalus, jie yra puikiai žinomi, taip pat žinoma tai, kaip yra lėšos renkamos, daroma tai kartais prisidengus įvairiausiamis labdaros organizacijomis, Be to, dabartinė mm, bankų, dabartinė bankų sistemoje yra dalis bankų veikiančių pagal islamo reikalavimus. Visiškai nesenai e, pastebėjau kai ką, kas mano nuomonė yra visiška anomalija. Jeigu mes atvykstame į Briuselį ar Strasbūrą, ir e, pastebi e, kai kurios keistus veiksmus, kad pavyzdžiui, jeigu važiuojama su mašina, tai sustabdomas žmogus prie sienos, tą padaro policininkai. Iš ties Taigi mes matome, kad e, yra fragmentuotas policijos darbas, būtent policininkai gali dirbti tik iki vienos šalies sienos, bet ne iki kitos. Tačiau turime daugiau galvoti apie policininkų darbą, apie tai, kaip vyksta tyrimai ir jeigu tyrimas sustoja prie Vokietijos, e, Prancūzijos sienos ar prie, tarkime, prie Italijos sienos, tai uh, kaipgi mes galime kalbėti apie bendro teisinę erdvę, apie teisingumą, saugumą. Panašius klausimus ir trūkumas būtina kuo greičiau spręsti. Tikrai labai liūdna, jeigu atliekami tyrimai turi sustoti prie sienos. Pone Infeld, ačiū. Ačiū, ponė direktoriu, už jūsų pristatymą tikrai gera naujiena, jog mažėja teroristinių išpolių e, skaičius, bet daugiau nei 300 e, užregistruotų bandymų buvo arba išpolių buvo užregistruota. Tikrai vos vieno užtenka, kad būtų e, padaryta didelės žalos. Praeisiais metais tikrai vyko neramus išpolių išpolis e, Niderlanduose, kuomet žmogų vienas vairuotojas bandė taranuoti karalienės eskortą. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į pasidalymą tarp kategorijų. Didžioji dauguma m, mm, išpolių priklauso prie separatistinio smurto, nes yra uh, E, kairiųjų, dešiniųjų, separatistų teroristai ir islamistų teroristai. Taigi tokios grupės, bet metai po metų pastebiu, kad islamo teroristų aktų e, skaičius yra tikrai minimalus lyginant su kitokio pobūdžio terorizmu. Ar protingai lėšos yra paskirstomas, kadangi mes tiesiog matome E, beprotišką norą kovoti būtent su islamiškoju terorizmu, ar lėšos yra tinkamai paskirstomos, ar jos skiriamos ten, kur mums grėsia didžiausios pavojus. Visi mes esame žmonės, esame neracionalūs, Ir mums patinka žaisti su užsienio priešo vaizdiniu, todėl kad užsienio, su užsienio priešais daug lengviau kovoti. Bet ar tikrai lėšos yra panaudojamos racionaliai? Ar buvo panašus vertinimas atliktas? Taip pat pastebiu, kad skirtingai nei kovojant su kitomis terorizmo formomis. Tikrai terorizmas neatsirado rugsėjo 11-ąją, teroristiniai išpoliai, separatistiniai išpoliai, kairieji, dešinieji, valstybinis terorizmas jau dešimtmečius, šimtmečius buvo stebimas Europoje. Bet pastaraisiais metais e, kova su islamiškoju terorizmu stipriai apribojo teisės viršenybę, teisės valstybę, žmonių laisvės, kadangi, kaip žinau, kolegos Sitsen turės tam tikrą išorės veiksmų tarnybą ir tikrai nežinosime, kasgi ten daroma. Ir ką tas situacijų valdymų centras iš tiesų darys. Taigi demokratija nukentėjo Per pastarąjį dešimtmetį to nebuvo anksčiau, kai kovojame su kitomis terorizmo e, rušimis ir, pavyzdžiui, kai, kai tą darė daugiausia policija ir tai yra jūsų veiklos sritis. Taigi mes regime, kaip metai iš metų kuriamas tas pats vaizdas. Būtent mano nuomonė tas vaizdas nėra tiklus ir lėšos nėra tinkamai paskirstomos. Ačiū ponas Gelčiov. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europolo direktoriui už jo labai įdomų pranešimą, labai gerai struktūrizuotą pranešimą, kurio metu jis pateikė labai daug statistinių duomenų. Be to norėčiau pasakyti, kad mes suprantame, kad jūsų pranešimas nėra vien formalus. Mums labai rūpi suvokti, su kokiamis terorizmo formomis mes susidurime, kokia yra terorizmo dinamika, priežastis po to, kai pasaulis pasikeitė, kai e, žlugo e, Sovietų sąjunga, dingo ir ideologijų kova. Nebeturime raudonųjų brigadų ir galima būtų manyti, jog kraštutinių kairiųjų veiksmai turėjo susilpnėti. Be to, nyksta ir separatistinio pobūdžio terorizmas, pavyzdžiui, Kosove. Albanijoje ir Kosove tam tikrų metų buvo nemažai įvairiausių separatistinių, teroristinių uh, grupuočių, kurios buvo labai aktyvios Žinome, kad pavyko išvengti terorizmo ir Čekoslo, buvusioje Čekoslovakijoje, po to, kai e, jį suskilo į e, Čekijos Respubliką ir Slovakiją. Žinome, kad e, Slovakija atsiskiria nuo Čekijos taikiai ir ramiai ir buvo Ar e, kaip jums atrodo, galima būtų teikti, kad būtent dėl to buvo sugebėta išvengti terorizmo? Taigi, pasiremdami visą mano minėtą patirtimi, galime daryti išvadą, kad terorizmas dažnai egzistuoja tik tuo met, kai jis yra kažkuo maitinamas, kai, yra, kai jis yra grindžiamas tam tikrais jausmais, emocijomis. Tačiau žinome, kad būna ir radikalaus terorizmo, pavyzdžiui, vahabistai arba teroristų išpoliai Maskvoje. Su tokiais žmonėmis yra neįmanoma kalbėtis. Jų mąstymas yra visiškai kitoks. Ir jie labai dažnai nori įtvirtinti šariatų įstatymą e, visame pasaulyje. Tokie žmonės yra radikalus. Ir to, būtent todėl aš manau, kad islamistų teroristų terorizmas yra pats pavojingiausias. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar galima būtų ateityje į jūsų ataskaitą įtraukti statistinius duomenys apie padėtį trečiose šalise? Aš esu nepataisomas optimistas. Esu optimistas e, ir jei pažvelgsime į JAV, pamatysime, kad e, amerikiečiams pavyko užkirsti kelią islamistų teroristų įsitvirtinimui jų teritorijoje. O ir dabar tai islamistai teroristai, kurie nori uh, nori surenkti teroristinį išpolį prieš amerikiečius, gali labai dažnai pulti jų bazės, jų objektus Europoje. Ačiū, ačiū ponė direktorė už pateiktą ataskaitą, nepaprastai įdomi. 3-4 aspektus norėčiau iškelti. Pažymėsiu, kad separatistai veikia labai plačiai, tačiau uh, tik atskiruose regionuose, toliau yra anarchistų smurtas, o Vengrijoje yra dešiniųjų teroristų smurto protrukiai, tai kelia tikrai nerima. Akivaizdu, jog kova su terorizmu yra vienas svarbiausių mūsų saugumo užtikrinimo tikslų. Taigi, ar klausia apie fundamentalistus, ar šis fundamentalistų terorizmas e, sumažėjo taip stipriai gal dėl to, kad mes jam ypatingą dėmesį skiriame, sugebame daugeliu teroristinių išpolių užkirsti kelią pakankamai anksti. Ir gal mums reiktų ir ateityje šiai terorizmo rūšiai skirti skirti didžiausią dėmesį. Jeigu mes apsikeistumėme vaidmenimis ir aš būčiau jūsų pranešimą pristatęs, o jūs uždavinėtumėte man klausimus, tai e, man būtų įdomu padaryti tam tikras politinės išvadas. Pirmiausia, dėl terorizmo finansavimo. Ar e, finansavimo užkirtimas, užkardimas yra geras ir sėkmingas kovos su terorizmu būdas, ar mes turime tinkama, tinkamas programas, mums pat, pakanka amerikiečių patirties, toliau interneto svarba. Manyčiau, ši terpė yra vienas aktyviausiai naudojamų būdų terorizmo išpoliams rinkti. Uh, Kokių patarimų duotumėte, kaip kovoti su tuo reiškiniu ir ką reiktų daryti, jog kokios priemonės duotų naudos? Toliau, kokias politinės išvadas iš jūsų ataskaitos turėtumėme padaryti? Ar reiktų daugiau žmonių, ar daugiau pinigų, gal reiktų geresnės įrangos? Gal mums reiktų pagalvoti apie atskiras įgaliojimų sritis. E, jos leistų Europolui geriau rinkti bei koordinuoti informacijos rinkimą. Gal reiktų ir kaip reiktų gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir su transatlantiniais partneriais. Ačiū dabar ponė Hibės Lesberi. Sí. <clears throat> Buenos días. Quería agradecerles. Labas rytas, dėkuoju. Norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote ir pasakyti, kad buvo labai įdomu išklausyti Jūsų. Pati galiu pasakyti, kad terorizmas yra labai rimta, reali grėsmė ir priešingai nuo to, kas e, dažnai kalbama parlamente. Kažkas sako, kad e, kalbame per nelig, per nelig išpučiame uh, terorizmo grėsmę, kad tai gal nėra tokia grėsmė, bet iš tikrųjų yra priešingai. Kai kas sako, kad terorizmo mastai siaurėja, mažėja jo atveju. Mes ne viską žinome, kas iš tikrųjų yra daroma ir vis tiek manau, kad reikia kalbėti apie separatistinį terorizmą, pirmiausia apie ETA. Deja, ši organizacija Ispanijoje nužudė mano brolį. Mano klausimas būtų toks, ką galime padaryti, kad užkirstume kelią tarptautiniai paramai tokių organizacijų, paramai ateinančiai iš užsienio. Etos atveju, pavyzdžiui, tai yra nusikaltimas prieš terorizmo aukas. Kaip tokios organizacijos gali gauti paramą iš užsienio Ispanijoje? Mes žinome, kad kažkas užsienyje, kitos organizacijos e, turi panašius tikslus kaip ir teroristai. Bet atėjo laikas užkirsti kelią tam. Manau, kad tai susirūpnimą didelį keliantis dalykas. Be to, kaip galima, kaip sakė kolega Diestimera, padidinti žmonių samoningumą, kaip jiems paaiškinti, kad kažkas, kad kiti žmonės yra teroristai, kad jie turi tam tikrų tikslų ir ką mes galime padaryti aukoms, aukų atžvilgių, galbūt reikia galvoti apie kažkokias kompensacijas ar panašiai. man kyla klausimas, kaip mes leidžiame vykti įvairiems renginiams, konferencijoms, kur kažkas netgi išreiškia paramą tokioms grupėms ir kaip galime atkirsti tarptautinę pagalbą. Pažiūrėkite į tokias šalis - Kuba ar Venezuela. Ten veikia organizacijos, kurios turi ryšių su ETA ir kitomis teroristinėmis organizacijomis. Galbūt ES galėtų daryti ką nors ir sustabdyti tokią tarptautinę paramą. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, tai vėl suteiksiu žodį ponui Veinraitui atsakyti į klausimus. Labai ačiū. Labai ačiū už įdomius klausimus. Iš tikrųjų diskusija buvo gana gyva, aktyvi šio klausimu. Noriu sugrupuoti jūsų klausimus į tris grupės. Pirmiausia, ar teisinga daug dėmesio skirti terori, islamistiniam terorizmui, galbūt mes turime daugiau galvoti apie separatistinį terorizmą. Man atrodo, kad e, yra ir bendrų elementų tarp tų dviejų terorizmo aspektų, kaip ir tarp kitų. Mano nuomonė svarbu yra mums E, sukurti plačią, lankščią bazę, sistemą politinių mastų, teisės saugos institucijose ir taip pat visuomenėje, kad užtikrintume, jog visuomenė ginama nuo visų terorizmo formų ir kad ta gynyba būtų gyvybinga, stipri. Atsakydamas poniai Intfeld, galiu pasakyti, Būtų neteisinga sakyti, kad, ne, kad mes per nelik daug e, dėmesio skiriame islamo teroristų grėsmėms. Man atrodo, Europos Sąjungoje e, tiek piliečiai, tiek nacionalinė valdžia e, kur kas labiau šią grėsmę jaučia su tuo susiję tam tikri įvykiai, ne tik tai rugsėjo 11-oji, bet ir išpoliai Londone ir Madride, kurie netaip seniai buvo įvykdyti. Ponas Ilsev, man atrodo, sakė, kad islamo terorizmo tikslai yra iš esmės kitokie negu kitų teroristų. Islamo teroristai skiriasi savo pobūdžiu, savo veikla mes taip pat žinome iš nacionalinių žvalgybos institucijų, kad islamo terorizmo organizacijos išlieka labai aktyvios, bent jau kai kuriuose ES valstybėse narėse, jos turi pajėgumų surenkti išpolius, kaip kad įvyko Londone ir Madride, o tokių išpolių atveju gali būti labai nemažai mūsų piliečių augų. Vos prieš keletą mėnesių įvyko incidentas e, skrydyje tarp Amsterdamo ir Detroito. Taigi tai yra reali grėsmė ir būtų neteisinga, bet kam iš mūsų sakyti, kad ta grėsmė yra menka. Ponas Demera e, ir Jimenez sakė, kad Ispanijoje ir e, Prancūzijoje pirmiausia etos veiklos grėsmė yra dabar kur kas labiau matoma ir ji e, su, turi poveikio daugelio šeimų gyvenimui. E, taigi, kai kuriuose Europos šalyse reikia prioritizuoti veiksmus prieš tas grupės. Ir ką mes galime daryti? E, E, bendrai ES mes turime tam tikrų galimybių iš naujo apibriežti ir sustiprinti savo kolektyvinės pastangas nukreiptas prieš terorizmą ir kitas rimtų nusikaltimų rūšis. E, Lisabono sutartis mums teikia tam tikras galimybės, dabar turime e, bendrą integruotą vidaus saugumo strategiją, jos įgyvendinimas tik yra prasidėjęs, pirmininkaujant Ispanijai, ir mes dabar tik pradedame uh, E, kurti mechanizmus e, šiai strategijai įgyvendinti, bet mes tą darome pirmą kartą ir mes bandome pirmą kartą integruoti skirtingus savo vidaus saugumo veiklos elementus pagal e, bendrą strategiją. Ir e, čia reikia e, galvoti apie atitinkamus mechanizmus, e, pagal kuriuos mes galėtume įgyvendinti šią strategiją ir tai yra labai svarbu. Taip pat mums reikia galvoti, kaip veiksmingiau e, telkti pastangas integruotam atsakui ES. Mes čia galime daugiau padaryti negu atskiros valstybės narės, bet pirmiausia, mūsų veiksmai yra susijęs su nacionalinėmis iniciatyvomis. Dėl to, mano nuomonė, e, Europolas ir kitos institucijos, e, kurios užsima šią veiklą, e, kasdien galėtų būti labiau išplėtotos ateityje, kad galėtų apdoroti, pavyzdžiui, nuolatinius e, informacijos srautus ateinančius iš nacionalinių valstybių. Ponas Borgesijo ir jo dar vienas kolega kalbėjo konkrečiai apie teroristinės veiklos finansavimą ir ar nereikėtų čia kažką veikti, daryti ES mastu. Man atrodo, kad reikia veiksmingo ES atsako ir mes kol kas neturime dar veiksmingos teroristinės veiklos finansavimo programos ES. Mes e, turime galvoti apie tokią veiklą, e, bet ES čia pasikliauja trečiaja šalimi, kuri suteikia tokią vertingą teisės saugos priemonę. Man regis, kad ateityje reikia išplėtoti teroristinės veiklos finansavimo programą ateityje, mes turime to siekti. Ir kaip, e, kad jau sakiau poniai Melštrom komisariai, Europos, mano, Europolas, mano nuomonė, turi galimybę prisidėti prie to, e, galvojant apie mūsų sutelktą ekspertizę. Uh, kovos su terorizmu srityje. Mes jau sekame, kaip finansuojama nusikalstama veikla, pavyzdžiui. Ir taip pat mes turime nepamiršti, kad mūsų turime labai neblogą sistemą duomenų apsaugai. Mes čia turime galimybę parengti programą, kuri užtikrintų pusiausvyrą tarp poreikio teisės saugos institucijoms e, sekti teroristinės veiklos finansavimą ir sistemos, kuri užtikrina kaip galima geriau pagrindinių teisų apsaugą. Ponas Demera klausė apie Europolo reglamentą, jo ateitį, aš sutinku su juo, manau, kad tai bus labai svarbus poslinkis ne tik tai šiai konkrečiai agentūrai, bet ir kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Dabar komisija jau nurodė tam tikrą uh, tvarkaraštį, 12 kalbam apie 12-13 metus, tai yra svarbus laikotarpis rengiant mūsų atsaką į terorizmą ir kitas organizuoto nusikalstamumo formas. Mes taip pat turime galvoti ir apie demokratinę atskaitomybę, kuri taikoma pirmiausia Europolui. Dar porą pastebėjimų Atsakant į konkrečius klausimus, Goronienė Latford klausė apie profiliavimą. Aš e, nežinau, kaip tai veiktų ES mastų. Baronienė, aš uh, galiu pasakyti, kad e, profiliavimas nacionaliniu mastu kai kur labiau, kai kur mažiau naudojamas. ES nėra vieningos tendencijos. Taip pat nėra vieningo kokios nors ES profiliavimo sistemos dėl terorizmo. Aš jums pritarčiau, kad iš tikrųjų gana sudėtinga ir pavojinga taikyti stereotipus asmenims, bet kita vertus, mano nuomonė, yra e, įmanoma kalbėti apie tam tikras akivaizdžias tendencijas, e, per kurias reiškiasi terorizmas ar kitos organizuoto nusikalstamo rūšys. Per pastarosius keletą metų mes e, žiūrėjome, kaip grįžta e, džihadistai iš konflikto zonų, žiūrime, kaip galima juos integruoti ir atrodo, kad tam tikrose šalise, kurie grįžo, šiek tiek suaktyvėja teroristinė veikla. Bet aš e, sutinku su jumis, kad apibendrinimai, pavyzdžiui, dėl musulmonų bendruomenių, bendruomenių būtų neproduktyvus ir ne visuomet padėtų e, tardytojams ar sekėjams, bet daugiau negaliu jums nieko pasakyti dėl šių dalykų. Regis, kad jau aš ir būsiu atsakęs į visus klausimus. Būtent tie galiu pasakyti, ponia pirmininkė. Dėkuoju. Dar du kolegos norėtų pasisakyti. Ponas Dijas Demera. Muchas gracias, señora presidenta. No, quisiera... Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau kiek aktyviau sudalyvauti vykstančioje diskusijoje. Ypač po to, ką pasakė Sofija. Ir išklausęs jūsų atsakymus, noriu pasakyti, kad akivaizdu, kad džihadistai turi du tikslus. Vienas iš jų yra grobti asmenys, antras yra kovoti. Ir be abejo, tam jiems reikia pinigų. Viskas aišku. O separatistai, pažiūrėkime, ką jie veikia. Jie grobia asmenys, jie nori kovoti dėl savo tikslų. Jiems taip pat reikia pinigų ir jie nori taip pat e, sukelti neramumus visuomenėje. Taigi, jeigu mes žinome, kokie yra teroristų tikslai, taigi, jei žinome, ko siekia teroristai, tiek islamistai, tiek separatistai, tuomet iškyla klausimas, kaip demokratinės visuomenės gali kovoti su šiomis teroristų organizacijomis, kaip galima būtų jas neutralizuoti. Ir be abejo, aš e, pasiremiu įvairiomis studijomis dėl terorizmo. Dėkuoju, ponia Sofija. Ačiū. Aš tiesiog norėčiau paprieštrauti vienam da dalykui. Jei jūs norite kritikuoti tai, kaip kovojama su terorizmu, jei jūs abejojate, ar ši kova yra racionali, tuomet jų liktai atrodytų, kad neigiate teroriz e, terorizmo E, terorizmą kaip e, reiškinį. Tačiau taip nėra. Terorizmas yra reali grėsmė ir mes suprantame, kad jis kelia e, labai rimtą pavojų mūsų visuomenės stabilumui. Aš nenoriu neikti, jog ši grėsmė egzistuoja. Aš tiesiog noriu paklausti, ar mes tikrai racionaliai kovojame su terorizmu. Nuo terorizmo kenčia daugybė ES valstybių narių. Aš visiškai jums pritariu. Ispanijoje, kaip jūs ir minėjote, iš tikrųjų kur kas daugiau žmonių yra susidūrę su separatistų terorizmu nei su islamistų terorizmu. Ir aš tiesiog noriu paklausti, ar mes tikrai protingai pasinaudojame turimais ištekliais, kovodami su terorizmu. Aš kalbu pirmiausia apie e, lėšas, kurios yra skirtos kovai su islamistų terorizmu. O taip pat kalbame, kad separatistų keliama grėsmė yra didesnė. Ir su jie turime kovoti nuolatos. Kiekvienais metais. Bent jau tokie, tokį įspūdį, įspūdis man susidarė perskaičius jūsų ataskaitą. Taigi aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes tiesiog neracionaliai kovojame su tomis grėsmėmis, kurios yra. Uh, mums iškilusios. Eh, Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs atvykote į mūsų posėdį. Aš tiesiog norėjau paprašyti Jūsų kai ką paaiškinti. Jūs rodėt skaidrės ir pateikėt statistinių duomenų. Ir man atrodo, kad šios duomenų kad e, buvo tam tikrų prieštaravimų jūsų žodžiuose, nes jūs pasakėte, kad į, iš visų išpolių 2009 metais e, separatistai vykdė 237 e, išpolius, o islamistai tik tai vieną. O po to paminėjote, kad jūs sulaikėt separatistų 413, o teroristų 400 uh, e, e, su viršum. Taigi panašu, kad uh, nelogiški yra skaičiai. Ačiū. Manyčiau, logika slypi realybėje. Būtent islamistinės organizacijos, teroristinės organizacijos veikia labai aktyviai 2009 metais vienas sėkmingas išmolis buvo, tačiau bandymų buvo daug daugiau. Šių teroristinių grupuočių veikla yra nuolatinis pavojus. Tai, kad nacionalinė policija sėkmingai užkardė e, panašius išpolius ir tie baisius įvykiai Madride, e, Londone, rodo, kad pavojus yra, o sėkminga veikla pasireiškia suėmimais, areštais. Tai taip pat gera naujiena mūsų visuomeniai. Tikrai neižvelgiu čia jokio logikos trūkumo mano pateiktose skaičiuose. Atsakysiu kitiems kolegoms. Tikrai Neturėtumėme išsirinkti pavojingiausios terorizmo formos. Terorizmas kaip po toks kelia milžinišką pavojų Europos visuomeniai. Turime kovoti su šiuo reiškiniu visur, visose šalise, sutelktai ir susitelkimas turi būti matomas tiek tarp politikų, tiek visoje visuomenėje. Tikrai nemanau, jog parlamentas nepritarė tokiai nuomonė. Mano šiandieninis darbas buvo pristatyti E, subalansuotą egzistuojančio pavojaus vaizdą. Ir tikrai nenorėčiau išskirti, kuri terorizmo forma yra pavojingesnė, kuri mažiau pavojinga. Kalbant apie terorizmą Ispanijoje ir Prancūzijoje, Europolas daugiau metų aktyviai teikia savo paramą šioms šalims. Paskelbė savo ataskaitą norime atkreipti šių šalių žmonių dėmesį apie egzistuojančius pavojus saugumui, kad ispanai, prancūzai saugotųsi. Prancūzijoje praėjusį mėnesį nuo ETA teroristų rankos žuvo prancūzijos policininkas. Įvykiai įskaudus, todėl mums reikia labai aktyviai veikti e, šiuose šalise ir atskiruose šių šalių regionuose. Taigi žinia lieka tokia. Stipriai, aktyviai turime kovoti su terorizmu visur ir visada. Manyčiau, šiandienos diskusijos prisidėjo prie šio tikslo, o debatai vyko labai konstruktyviai. Dar e, trumpas klausimėlis. Jūs sakėte, kad buvo daug daugiau išpolių, kurie buvo užkardyti. 294 e, e, išpoliai buvo nesėkmingi arba jie buvo sužlugdyti. Tai kaip čia suprasti su to jūsų daug daugiau? Ar šie skaičiai nėra tikslus, ar kas čia netikslu? Okay, I will need to maybe uh, look at that in, in, in more detail. Gal man reiks atidžiau pažvelgti į pateiktus skaičius. Tiesiog žvalgybos teikiama informacija šiandien ir pastaraisiais metais liudyje. Politikai, atsiprašau, policininkai visoje Europoje kasdien bando e, sutrukdyti teroristams rengti išpolius. Tikrai tokių išpolių būna daugiau, bandymų surenkti išpolius būna daugiau negu vienas per metus. Buvo vienas patvirtintas išpolis, kuomet buvo sumtas įtariamasis. Tačiau tai nereiškia, jog visa tai atspindi visišką išsamų terorizmo vaizdą Europoje, neatspindi visų nepavykusių išpolių. Dėl saugumo priežasčių ne visuomet valstybės narės nori atskleisti visas vykdomas saugumo operacijas. Tiesiog norėčiau pažymėti, kad per metus teroristai stengiasi Europoje surinkti tikrai daug daugiau negu vieną išpolį. Tikiuosi, kad mano paaiškinimas jums šiek tiek pagelbėjo. Eh, Aš dar norėjau E, pakalbėti apie vieną aspektą. Sofija dažnai atsitinka tai, kad statistikoje e, yra dar įrašytos ir užkardytos, e, užkardyti išpoliai. Pavyzdžiui, Swifto atveju panašiai yra. Ten įrašoma dar ir tai, ko buvo išvengta ir kam buvo užkirstas kelias. Dėl to galbūt skaičiai ir nesusiveda. Dėkoju Jums, ponė Wainwright, dėkoju už Jūsų pasisakymą, už atsakymus į klausimus, taip pat dėkoju kolegoms. Manau, kad e, diskusija buvo svarbi. Mes Jums linkime sėkmės, dirbant toliau šioje svarbioje srityje. Ačiū. Uh, to... O dabar pereisime prie kito darbo tarkės punkto, tai yra 19 punkto e, bendroji e, procedūra e, leidimui dirbti ir gyventi. Mūsų pranešė yra ponė Veronik Matijo, kaip žiniai, labai daug dirba tam, kad būtų galima susitarti per pirmąjį svarstymą dėl šios svarbaus klausimo. E, Sustikimas su taryba ir komisija buvo surinktas balandžio 13-ąją, dalyvavo ir šešėliniai pranešėjai jame, bet ne visi galėjo dalyvauti, tai todėl ponė Matijo dabar norėtų mums pristatyti pirmuosius to susitikimo rezultatus, o paskui vyks dar kitas e, susitikimas gegužės penktąją. Taigi pirmiausia suteiksiu žodį poniai e, Metju, o paskui e, pirmininkaujančiai valstybė. Aš tikiuosi, kad jų atstovai yra jau čia, dar netrodo. Komisijos atstovai jau yra atvykę, tai manau, kad galime e, dirbti. Prašom, ponė Veronik Metju. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, direktyvos projektas numato vieną procedūrą, prašant leidimo dirbti ir apsigyventi. Ir e, kalbama apie tai, kad būtų numatyta bendros teisės trečiųjų šalių piliečiams, kurie dirba ir gyvena valstybėse narėse. Kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, mes buvome surengę jau nemažai susitikimų kartu su šešiliniais pranešėjais komitete. Taip pat trialogas vyko su taryba ir komisija. Uh, mums pavyko susitarti jau dėl nemažai dalykų. Mes su šešėliniais pranešiais norėtume, kad šis tekstas būtų dabar patvirtintas ir labai stengiamės užtikrinti, kad tai būtų. Yra keletas nesutarimo punktų, pirmiausia dėl taikymo srities. Mūsų komitetui tai labai rūpi, o užimtumo komitetas savo ruoštų žiūri į trečių šalių piliečių teisės. Taigi taikymo sritis kalbame apie sezoninius darbuotojus. Komisija e, įsipareigojo pateikti pasiūlymą kaip galima greičiau ir prašysiu, kad būtų pareiškimas per plenarinę sesiją būtų padaryta šio klausimu. Dabar pabėgėliai ir prieglopščio prašytojai. Yra bendresnių nuostatų ir labiau e, tokių apsauginių nuostatų uh, jų atžvilgių komisija mums yra pateikusi įvairių įsipareigojimų dėl jų per įvairius posėdžius. Aš čia galiu pasakyti porą dalykų. Dabar, pirmiausia, kad šiandien po pietų mes vėl susitiksime su šešėlinės pranešėjais, o antras dalykas, jeigu išplėsime e, šios direktyvos projekto taikymos sritį per nelik plačiai, tai tada atsitiks, e, įvyks nelaimė mes iš tikrųjų nesusitarsime per pirmąjį svarstymą. Kaip žinote, direktyvos projektas jau buvo pateiktas pirmaisiais ir penktaisiais metais ir nepavyko susitarti dėl jo. Mano pozicija yra tokia. Ir kai kurie kolegos mane remia. Geriau dabar minimalų tekstą pasitvirtinti. Mes prie jo galėsime grįžti vėliau, kai jau jis bus patvirtintas ir patobulinti. Geriau taip elgtis, o ne pernelyg daug laiko išvaistyti derantis dėl taikymo srities su uh, užimtumo komitetu. Beje, jie balsuoja dėl šios direktyvos šiandien 11 valandą, nes jeigu pernelyg uh, daug plėsimės, tai iš tikrųjų darybos žlugs. Aš E, bandžiau kalbėti apie skaidrumą, prieigą prie informacijos, dėl to, man atrodo, nereikia dėrėtis, viskas aišku. E, taip pat e, buvo prašoma atlikti studijas, kurios dėl šių klausimų. Dabar kitas dialogas vyks trečiadienį ir Aš komitetą informuosiu apie tai, kaip mums sekasi dirbti. Šiandien sutikame trečią su šešėliniais pranešėjais ir vis tik tai aš tikiuosi, kad per pirmąjį svarstymą mums pavyks susitarti. Tarybos atstovas atvyko, Valentin Duoras Jimenez ir aš suteiksiu jums žodį, o po to paprašysiu šešėlinių pranešėjų dar pasisakyti. Taigi prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad jūs man e, leisite Ispanijos e, vardu, kaip pirmininkaujančios valstybės vardu, pasakyti, kad labai esu laimingas ir dėkingas pranešėjai ponė Matijo už tai, kaip ji su taryba dirba. Tai yra e, techninio griežtumo ir skaidrumo pavyzdys mes iš tikrųjų pagerinome tekstą, į kurį žiūrime. E, daug kas rūpinasi dėl, e, daug kam rūpi ribota taikymo sritis direktyvos, kaip sakė pranešėja. Tai yra direktyva, kuri numato teisės, todėl jos taikymo sritis turi būti labai aiškiai apibriešta. Ką galiu Jums pasakyti komitetui tarybos vardu? Trečios straipsnio antroje dalyje yra apribojimai numatyti e, išimtis iš taikymo srities dėl techninių priežasčių ir aš esu tikras, kad komisija galės patvirtinti tą dalyką. Dėl sezoninių darbuotojų, pavyzdžiui, Atrodo, kad jau aš turėjau galimybę komitetui paaiškinti, kodėl sezoniniai darbuotojai neįrašyti buvo į komisijos pirminį tekstą ir reikia tą atsiminti, tai yra svarbu. Būtent todėl, kad komisija jų neįtraukė dėl tos priežasties, kad greitai bus pateiktas kitos direktyvos projektos ir ta direktyva bus skirta konkrečiai tokiems darbuotojams jų veiklai reglamentuoti. Mums tai labai rūpi ir iš tikrųjų taip rūpi, kad net bus pasiūlyta atskira direktyva šiuo klausimu. Ta direktyva jau numatyta Stokholmo programoje, kurią patvirtino valstybių ir vyriausybių vadovai ir taip pat Stokholmo programos veiksmų plane, kurią pateikė komisarės Malstrom ir Reding praeitą penktadienį. E, Teisingumo ir vidaus ministrų taryboje e, tai bus žiūrima, o dėl tarybos pirmiausia dėl komisijos. Labai aišku, kad ši direktyva po kelių mėnesių bus paskelbta, jos projektas. Ir bet kuriuo atveju galiu pasakyti, kad jeigu parlamentas nori dar saugiklių, tai taryba labai mielai juos numatys, kadangi taryba tuo bus suinteresuota. E, kitaip tariant, vyks darybos dėl šios naujos direktyvos, dėl e, bendrijos darbuotojų vienodo traktavimo ir šios konkrečios kategorijos būtent sezoninių darbuotojų. Dar nelabai, ne, nelabai daug ką galiu ir pridurti, ponė. Mes iš tikrųjų dabar laukiame to, ką nuspręs užimtumo komitetas. E, yra nemažai pateikta lab, pakeitimų labai svarbiam 12 straipsniui. E, reik, mes tikiuosi, kad po dviejų komitetų pareikštų pozicijų mes galėsime iš esmės darytis dėl kitų klausimų. Ačiū, ponia Blinkevičiūtė. Ačiū, ponia Primininkė. Aš irgi noriu padėkoti poniai pranešėjai už mūsų bendrą darbą. Iš tikrųjų, mes turėjom E, bendrą susitikimą su Vagnė pranešėja ir šešėliniais pranešėjais ir diskutavom dėl e, teikiamų pastabų. Ir vis dėlto aš norėčiau išsakyti tam tikrą prasme poziciją dėl ribotos taikymo e, srities. E, iš tikrųjų, mes neturim iki šiol teisinio akto ES lygmenių, kuris reglamentuotų sezoninių darbuotojų statusą dirbti ir gyventi valstybės narės teritorijoje. E, ilgai žadėtas komisijos pasiūlymas dėl šios grupės darbuotojų iki šiol nepasiekė parlamento. Aš labai norėčiau tikėti, kad jis iš tikrųjų, jeigu ne pavasarį, kuris jau baigėsi, tai bent jau vasarą e, tikrai pasieks parlamentą. Nes šiuo metu sezoniniai darbuotojai, pabėgėliai, laisvai samdomi darbuotojai, e, na, nepatenka į šios direktyvos taikymą, E, sritį ir tam tikrą prasme e, jų atžvilgių dirbant, legaliai dirbant ES valstybėse narėse, mokant mokesčius visus, kur priklauso, gali būti tam tikrą prasme e, na, diskriminacija ir nelegalus išnaudojimas. Sezoniniai darbuotojai iš tiesų priklauso pažeidžiamiausių darbuotojų kategorijai, kurie savo indėlių legaliai prisideda prie bendros ES darbo rinkos kūrimo. Jie moka numatytus mokesčius, sveikatos draudimo įmokas ir todėl negalima būtų sezoniniams darbuotojams netaikyti bendrų teisių, ypač tais atvejais, kai tai tiesiogiai susijęs su darbo teisėmis, pavyzdžiui, teisėmi darbo užmokesti, darbo sąlygas, teisim jungtis į profesinės sąjungas. Taigi siūlau labai gerai pagalvoti, jeigu mes atsisakysim įtraukti į šios direktyvos taikymos rytį sezoninius darbuotojus, ar mes nerizikuosime, jog ši darbuotojų grupė bus nelegaliai išnaudojama. Aš aišku, irgi labai norėčiau, kaip ir um, pranešėjo ponė Metiu, kad mums pavyktų uh, per pirmąjį svarstymą rasti bendrą sutarimą. Mes dar šiandien uh, turėsim irgi susitikimą su Agnė pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Bandysim rasti tam tikrą kompromisą, tačiau aš vis tiek noriu, kad uh, nebūtų taip ilgai dėlsiama nes man atrodo, kad tai yra tam tikra prasme dėlsimas, jog iki šiol nepateiktas dokumentas dėl sezoninių darbuotojų ir mes nežinom, koks jis bus, todėl yra sudėtinga e, dėl to apsispręsti. Ačiū labai. Thank you, Mrs. Entveld. Um, yes, thank you, Chair. Ačiū, ponė Infeld. Tikrai trumpai kalbėsiu. Esu naujokė iš prie šio pranešime, nes ponė Pletskart, kuri anksčiau buvo šešėlinė pranešėja, dėja mus palieka, todėl nesu giliai susipažinusi su šia tema, tiesiog mes pritarėme pranešėjus pasirinktai strategijai, e, pozicijos savo nekeisime. Ir ponė Blinkevičiūtė tikrai labai protingų argumentų išsakė. Jeigu E, mes galime susitarti, tai kodėlgi reiktų e, e, at, reiktų atmesti galimybę nekalbėti apie sezoninius darbininkus. Aišku, ši tema labai kabli ir jautri. Iš principo tiek galiu pasakyti šią akimirką, mes pritarėme pasirinktai strategijai, bei vėliau grįšime prie šio klausimo. Ačiū, ponė Lambert. Dėkui, atsiprašau, kad vėluoju. Kaip žinote, visuomet lakstome tarp dviejų komitetų. Užimtumo komitete po 20-25 minučių vyks balsavimas. Žinau, kad tarybos mums perduota pozicija yra tokia. Jie regia tam tikrą įtampą tarp taikymos ryties ir teisių. Negalime gal, kažkodėl sulaukti didžiausios taikymos ryties ir visų teisių. Tai yra tikrai įdomi dėrybinė pozicija, todėl parlamentui reiks sukurti savo dėrybinę strategiją. Todėl neturėtumėme nuo kažkokių minimalių reikalavimų pradėti dėrybą su taryba. Kas svarbu, šiame klausime. Turime e, stengtis išspausti europinę pridėtinę vertę iš šio klausimo, kaip matau šiuo metu įstrigome ties taikymo sritimi, būtent ką valstybės narės e, nori daryti užtikrindamos teisės, jų nuomonės pakankamai skiriasi dėl atskirų darbuotojų mm, sektorių bei dėl to, kaip bus kreipiamasi leidimo dirbti, manyčiau, pranešėjai teks e, dar padirbėti bei pagalvoti, ar negalėtų to padaryti mm, darbdaviai ar patys darbuotojai šalies viduje. Akivaizdu, ši tema svarbi ne tik darbdaviams, bet ir patiems darbuotojams. Mažos vidutinės įmonės nuolat pabrėžė, kad didelėms bendrovėms pakankamai paprasta sustvarkyti su iššūkiais, kuriuos kelia trečiųjų šalių piliečių. Darbinimas turi didelius departamentus, personalo skyrius, o mažoms vidutinėms įmonėms pakankamai sudėtinga susidoroti su to popieriu kalnu ir biurokratija. Todėl atskiriems asmenims reiktų suteikti tam tikrą aktyvesnį vaidmenį turėtumėme pasistengti, kad naudos iš to gautų tiek darbuotojai, tiek e, potencialus darbdaviai. Ačiū, ponė Lambert. Noriu paprašyti e, komisijos pasakyti, ar jūs norite tarti keletą žodžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas žodžių apie taikymo sritį. Noriu priminti, kokia buvo pradinio pasiūlymo prasmė, tikslas. Taigi, kam taikomos išimtis, kas ne, ko neapima. E, tai yra pabėgėliai, yra jau atskiras dokumentas arba kaip sezoninių dar, darbuotojų atveju bus dar vienas dokumentas, kuris reglamentuos jų situaciją. Tiesiog noriu patvirtinti, kas buvo pasakyta, pirminkaučios valstybės, e, komisija jau yra pateikusi du dokumentus, kurioje patvirtina mūsų intenciją pateikti dokumento pasiūlymą dėl sezoninių darbininkų. Vienas iš jų šių metų darbo programa ir e, komisijos veiksmų planas dėl Stokholmo programos. Ten yra aiškiai mūsų įsipareigojimai išdėstyti. Todėl e, sezoniniai darbininkai bus e, reglamentuojami kitame teisės akte. Todėl šioje direktyvoje apie juos ir nekalbama. Tokia buvo mūsų intencija. Tai tiek norėjau pridurti prie mūsų diskusijos. Ačiū. O dabar žodis mūsų pranešėjai. Pone Matijų, prašom. Ačiū. Tikrai neturiu ką daug pridurti. Pirmiausia, dėl sezoninių darbininkų jau nuomonė buvo išsakyta. Tiesiog norėčiau paprašyti e, e, galimybės dar padiskutuoti šią temą e, posėdžiuose. Taip pat nekantrai laukiu susitikimų su šešėliniais pranešėjais ir kolegomis. Taigi, ačiū kolegos greitai tvarkome su darbu tvarkė, dar kiek liko laiko iki 11 valandos. 11 valandą mes rengsime bendrą posėdį su žmogus teisų pakomitečiu. Susitiksime su Junktinių tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojų komisaru Antoniju Gutieru. Sudėjus atvyks tik lygiai 11, todėl teks palaukti šiek tiek ir padarome pertrauką iki 11 valandos.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 let's, <clears throat> let's reopen our... Teskime darbą. Mes dabar posėdžiausime kartu su žmogaus teisų pakomitečio nariais, taip pat vystimosi komiteto atstovais, ponė Hautala, e, žmogaus teisų pakomitečio vicepirmininkė ir ponė Žoly iš vystimosi komiteto turėtų ateiti, bet šiandieną e, ji pasakė, kad negali ateiti, o ponė Hautala taip pat užsienio reikalų komitete e, balsuoja ir kai tik tai galės ateis į mūsų posėdį, kad galėtų kartu pirmininkauti. Norėčiau išreikšti e, mūsų džiaugsmą, e, kad e, atvyko pas mus Antonijo Guterės, pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisaras. Ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs, vyriausiasis komisarė, su Jūsų perinkimu, kaip žinia, 22 balandžio praeitą savaitę Generalinė asamblė balsavo už Jūsų pakartotinį išrinkimą penkeriems metams į šias pareigas. Man atrodo, kad tai iš tikrųjų yra ženklas, kad jūsų vadovavimo kokybė yra pripažįstama ir mes, Europos parlamentas, ypač džiaugiamės galėdami e, ir toliau konstruktyviai su jumis dirbti, palaikyti dialogą ir su jūsų, aišku, organizacija. Ir dabar norėčiau pasinaudoti progą dėka ir pasakyti, kad esame labai dėkingi už e, jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro tarnybos indėlį mums renkiant svarbius e, teisėkuros aktus e, šioje srityje. Dabar turime pusantros valandos ir kaip reikėtų dirbti ir keistis nuomonėmis. Pirmiausia, siūlyčiau išklausyti vyriausiojo komisaro, po to suteikti žodį nariams pasisakyti parlamento, paskui atvyks ponia Hautela ir paprašysiu, kad ji perimtų pirmininkavimą. O, jūs jau atvykote, sako pirmininkė. Taigi, jeigu jūs sutinkate, suteiksiu E, jums, ponia Hautala, e, teisę pirmininkauti posėdžiui po to, kai pasisakys ponas e, Guteres ir jūs galėsite pirmininkauti diskusijai. Gerai? Taigi, ponia Guteres, norėčiau paprašyti jūsų mums papasakoti, kaip jūs e, matote padėti prieglopščio politikos srityje ir kolegos paskui galės e, pakomentuoti jūsų pasisakymą ir pateikti klausimus. Žodis jums, ponia Guterės. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Man labai malonu lankytis Europos parlamente niekada nebuvo Europos parlamento narys, bet 25 metus savo šalyje buvo parlamento narys ir e, labai buvau tamprai susijęs su Europos reikalais, taigi man labai malonu e, atvažiuoti čia ir aš visai gerai jaučiuosi kaip namie pas jūs. E, aš kaip parlamento narys visuomet daug dėmesio skiriau prieglapščio politikai, pabėgėlių apsaugai, taigi man labai malonu būti čia pas jūs, nežinau, kad ir jūsų komitetui tai labai rūpi. Dabar papasakosiu Jums apie pabėgėlių padėtį pasaulyje, apie uh, mus ir pateiksiu tam tikrų pastabų dėl ateities. Kai žvelgiame į nūdienos pasaulį, e, matome, kad pabėgėlių bei perkeltųjų asmenų skaičius per pastarusius dviejus, trijus metus iš esmės nepasikeitė. Šiandien mes e, skaičiuojame, kad uh, 16 milijonų pabėgėlių yra pasaulyje ir 27 milijonai perkeltųjų asmenų dėl įvairių vietinių konfliktų. Ir per pastarusius dviejus metus pabėgėlių prieglopšio prašytojų skaičius Europoje taip pat ne, nepasikeitė. Šis skaičius sudaro maždaug e, ketvirtadalį milijono. Tai reiškia, kad mes e, dirbam sėkmingai, mes e, pastaruoju metu pradėjome įgyveninti kelias svarbias iniciatyvas. Pas mus atvyksta daugiau žmonių iš besivystančių šalių. Ir Mes dirbame su trečiosiomis šalimis ir juose taip pat matome svarbių poslinkių. Pavyzdžiui, Tanzanija visai e, neseniai sutiko sutikti Tanzanijos pilietybę 600 burundų. Tai yra labai svarbu. Deja, praeitais metais per pus mažiau žmonių sugrįžo į uh, savo gimtinę po to, kai buvo spręstas uh, jos teritorijoje vykęs konfliktas, nei 2008 metais. Be to, e, tie regionai, kuriuose mes tikėjomės, kad padėtis stabilizuosis, dar labiau destabilizavosi. Aš kalbu apie Afganistaną, apie Pietų Somalį. Pažvelgs, jei pažvelgsime į mūsų vykdomas operacijas, pastebėsime, kad susidurime su dviejomis situacijų formomis. Galime net kalbėti apie dvi krizių arkas. Viena iš jų prasideda e, Azijoje, Pakistane ir kitose Azijos šalise ir e, nusitėse iki Palestinos ir po to yra Sudanas, Čadas ir Jemenas. Du trešdaliai visų pabėgėlių atvyksta būtent iš šių regionų. Ir e, šios dvi uh, ašis, pabėgė, pabėgėlių ašis regioninės supanašėja ir daugam atrodo, kad būtent iš tų regionų ir kyla didžiausia terorizmo grėsmė. Ir tam tikrąją prasme galima kalbėti apie tai, kad, kad šios ašis taip pat atitinka ir įprastinės rytų ir vakarų pasaulių e, konflikto e, kryptis. Nepamirškime, kad yra ir kitų e, krizinių zonų, pavyzdžiui, Demokratinė Kongo Respublika. Yra tik tai vienas skirtumas, kad paprastai tokie konfliktai yra labiau regioninio pobūdžio, labiau izoliuoti ir, ne, ir jie nėra tiek susijęs su viso pasaulio saugumo problemomis. Ir būtent dėl to mes labai dažnai ignoruojame šios konfliktus, mes apie juos pamirštame. Nes dažniausiai tarptautinė bendruomenė prisideda prie politinių konfliktų sprendimo bei teikia humanitarnę pagalbą. Galiu, pavyzdžiui, paminėti vieną šalį, tai yra e, Vidrio Afrikos šalis e, Respublika, apie kurią tikriausiai e, mažai kam net yra žinoma, bet joje humanitarinė situacija yra labai labai sudėtinga. Taigi, pabėgėliai kyla dažniausiai iš tų regionų, kuriuose yra neįspręstų konfliktų. Arba tų regionų, kur konfliktai dar tęsiasi ir kurie vis dar susiduria su labai rimtomis nestabilumo ir saugumo problemomis. Šiame kontekste Europos prieglapšio sistema yra labai svarbi dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad Europa visuomet buvo ta vieta, kurioje pabėgėliai galėjo surasti prieglopstį. Bet ir dėl to, kad Europa taip pat rodo pavyzdį visiems kitiems. Neseniai aš bendravau su e, Pietričių Azijos šalių e, ministrais ir mes kalbėjome apie migraciją. Ir e, kai aš jiems pasakiau, kad jie nenori priimti iš jų šalių, e, savo, šalių pilie, e, savo šalies piliečių, kurie išvyko į Europą, jie man sako, taigi pažvelkite, Europa elgėsi panašiai. Taigi visas pasaulis žvelgia į Europą ir vienaip ar kitaip imituoja mūsų elgesį. Taigi šiame kontekste mūsų pagrindinis rūpestis plėtojant bendradarbiavimą su ES institucijomis, su ES komisija, beje, te, vakar te, vyko keli susitikimai ir šiandien mes ketiname taip pat susitikti su komisijos atstovais. Taigi mūsų pagrindinis rūp, rūpestis yra tai, kad tokioje erdvėje, kurioje žmonės gali keliauti iš vienos šalies į kitą, niekam nerodant paso, veikia labai skirtingos prieglapšio suteikimo sistemos. Ir piliečiai iš mano minėtų konfliktinių probleminių regionų gali atvykti į kokį nors ES valstybę narę ir tuomet pateikti prašymą suteikti jam prieglopsti, prieglopsti ir tikimybė, kad jam uh, jo prašymas bus atmestas yra 80-90 procentų. Tačiau, jei jis nuvyks į kitą šalį, kur reikalavimai yra kitokie, gali būti, kad jis pagerins uh, uh, savo galimybės gauti prieglopstį. Taigi tai be abejo sukelia, uh, e, kelia uh, daug problemų, ypač užtikrinant saugumą ES nes e, žmonės keliauja iš vienos šalies į kitą ir labai sunku yra valdyti migrantų bei e, pabėgėlių prašytojų strautus tokiame kontekste. Taigi mes e, esame labai dėkingi už penkis pasiūlymus, kuriuos parengė Europos komisija. Mes tikimės, kad pataisius galiojančias direktyvas, mes žengsime, jūs žengsite labai svarbu žingsnį, kuriant e, tikrą Europos prieglapšio sistemą. Ir aš suprantu, kad šie pasiūlymai ne, visi, ne visiems yra priimtini, kai kurios valstybės narės labai aiškiai jiems priešinasi. Ir e, aš suprantu iš esmės, kodėl taip yra, bet visi turime suvokti, kad šie pasiūlymai yra labai svarbus, jie yra būtini, jei, mes, no, jei jūs norite sukurti nuoseklę Europos prieglapšio sistemą. Mes taip pat bendradarbiavame su Frontex agentūra. Ir kai mes bendraujame su ES institucijomis ir konkrečiau su ES parlamentu, mūsų išeities taškas yra visuomet tas pats. Valstybės narės privalo uh, saugoti savo pasienį atsakingai. Kiekviena valstybė narė privalo suformuluoti savo migracijos politiką. Gal aš galėčiau kalbėti apie tai, kad Europą reikia bendros migracijos politikos, bet tai neįeina mano kompetencija, tai užtat ir neliesiu šio klausimo. Taigi, labai svarbu yra tinkamai valdyti migracijos srautus. Ir būtent pagal šią politiką valstybės narės suteiks tarptautinio apsaugą asmeniem, asmenims, kuriems ši apsauga yra reikalinga. Teikiant tokią pagalbą negalima pamiršti saugumo e, sumetimų. Tačiau e, kartu svarbu suderinti saugumą su e, suvokimu, jog būtina kai kuriems asmenims suteikti apsaugą, nes matom, matome, kad šita priekyba žmonėmis vyksta dideliu mastu. Žmonių kontrabanda yra nusikaltimas, kurį galime tik pasmerkti. Tačiau priekyba žmonėmis yra dar baisesnis reiškinys. Man atrodo, kad tai yra pats baisiausias, pats uh, žiauriausias nusikaltimas, nes uh, parduodamos yra moteris, uh, vaikai ir todėl tarptautinė bendruomenė turi dėti visas pastangas, kad, uh, kad sutrukdytų priekeiviams žmonėmis. turime veiksmingai kovoti su nusikalteliais, tačiau kartu labai svarbu yra apsaugoti nekaltuosius ir tuos žmonės, kuriems yra reikalinga mūsų pagalba. Tai tokia turėtų būti pasaulio politika prieglopšio prašytojų atžvilgių. Taigi, mums reikia galvo, galvoti apie tai, kad reikia stiprinti gebėjimus kurti bendrą Europos prieglopšio sistemą, ir e, suvokti, kad egzistuoja skirtumas tarp prieglapšio prašytojų bei migrantų. Dažnai šie e, dalykai, e, šie du reiškiniai yra painiojami dėl saugumo sumetimų arba dėl ksenofobijos apraiškų. Ir dėl to Europos šalių e, prieglapščių sutikimo sistema kartais būna kiek protekcionistinė. Mes e, dirbame labai sudėtingomis aplinkybėmis, tačiau mes tengiamės dirbti geriau. Mano tarnyba e, stengiasi daryti viską, kas yra įmanoma visose regionuose, kuriuose, kuriuose susidurime su problemomis. Mes šiuo metu gyvendiname e, vidaus reformas. Ir Europos Sąjunga e, kartu su e, atskirų valstybių narių įnašais sudarom maž, maždaug 40 procentų mūsų biudžeto, taigi tai yra labai svari, labai svarbi dalis. Ir puikiai suprantame, kad e, todėl ES institucijoms ir ypatingai ES parlamentui, kuris yra atsakingas e, už ES biudžetą, turėtų rūpėti, kaip mes dirbam. Aš galiu Jūs patikinti, kad e, mes stengiamės paremti tiesiogiai pagalbos reikalingus žmonės, o ne organizacijas. Taip pat pastaruoju metu daugiau dėmesio e, skiriame perkeltiesiems asmenims. Ir pastaruoju metu mes daugiau nei 50 e, procentų padidinome savo veiklos apimti visame pasaulyje. Ir per pastarosius ketverius metus uh, mūsų parama padidėjo iki 1,8 milijono milijardų, atsiprašau. Taigi vis daugiau lėšų mes skiriame konkrečioms operacijoms. Taip mes ir ketiname dirbti ateityje. Yra dvi sritis. Tai yra e, gregavimas į e, ypatingas situacijas ir mūsų gebėjimai geriau reaguoti į nenumatytas situacijas. Ir uh, antras rytis tai yra mūsų darbas tose regionuose, tose situacijose, kad labai sunku yra atskirti prieglupščio prašytojus nuo migrantų. Ir aš taip pat norėčiau paminėti, kad mes aktyviau dirbame miestuose, nes pavyzdžiui, Nairobio E, lūkšnynuose, didmečių lūkšnynuose labai sunku yra atskirti iš tikrųjų, kam kokios pagalbos reikia. Taigi mes tengiamės e, suteikti apsaugą pe, žmonėms, kurie perkelti savo šalies viduje. Jeigu jūs esat pa, e, uh, pabėgėlis užsienio šalyje, tai ta šalis e, turi pagal tarptautinę teisę suteikti jums apsaugą. Ir e, mūsų tarnyba turi mandatą tikrinti, ar jums suteikta apsauga iš tikrųjų yra e, adekvati. Tačiau, jei jūs esate savo šalyje, tuomet už jūsų patirtį yra atsakinga jūsų vyriausybė ir kartais jūsų vyriausybė gali visiškai ignoruoti jūsų problemas. Pastaruoju metu mes pastebėjome tris tendencijas kurios mus neramina. Tai yra tai, kad e, sumažėjo humanitarnės pagalbos e, erdvė ir labai sunku yra pasiekti, pirmiausia, dėl saugumo problemų tam, tikru, tam tikras vietas pasaulyje. Pavyzdžiui, Pakistane e, per pastarąjį pusmetį žuvo trys mūsų darbuotojai Taigi nesaugumas, nepakankamas saugumas yra didžiulė problema. Bet to e, Darfūrė bei kitur e, matėme, kaip vyriausybė dažnai ribojo humanitarnės pagalbos organizacijų galimybės suteikti humanitarnę pagalbą savo žmonėms. Pavyzdžiui, mėlynieji, žydrėjai. Uh, e, šalmai kartais veikia tose šalise, palaiko tai, kad tose šalise, kur iš tikrųjų kur jų dalyvavimas nėra labai reikalingas. Nes situacijos būna labai sudėtingos. Nes, pavyzdžiui, Kongė ta, uh, E, žydrėjai šalmai turėjo apsaugoti civilius gyventojus, tačiau kartu turėjo paremti ir Kongo kariuomenę. O kaip žinia, e, Kongo kariuomenė e, yra įvykdžius labai rimtus nusikaltimus. Ir pavyzdžiui, kokio vietos gyventojo akimis labai sunku yra iš tikrųjų atskirti tuos tarptautinių pajėgų karius, kurie turi saugoti pabėgėlius ir tuos, kurie turi atlikti kitą darbą. Ir užtat e, dirbti yra labai sunku ir kad ir e, mūsų paėgos labai stengiasi, e, taiko nešališkumo principą, vis tiek dirbti yra labai sunku. Antras rūpestis yra tai, kad žmogaus teisų darbo tvarkė susilaukia mažiau dėmesio pastaruoju metu visame pasaulyje. Pavyzdžiui, rytų Timorė prieš dešimtmetį tarptautinė bendruomenė tikrai galėjo iš esmės pakeisti padėtį, tačiau šiandien aš nesu dėl to tikras. Ir mes matome, kad dažnai uh, valstybių suverenumo darbo tvarkė uh, ir tampa svarbesnė nei humanitarinės pagalbos reikalai. Tai yra tokia nūdienos tendencija. Toliau. Turime vis tiek stengtis tęsti e, humanitarnės e, operacijas ir siekti, kad jos būtų tvarios. O tam reikės tiek konkrečių valstybių, narių, valstybių, e, vyriausybių pastangų, tiek visos tarptautinės bendruomenės didesnio, aktyvesnio įsitraukimo. Ir baigdamas, norėčiau pasakyti, kad pastebėjome dar kelias tendencijas. 1951 m. konvencija yra taikoma perkeltiesiems asmenims, tačiau pastaruoju metu žmonės labai dažnai išvyksta iš savo šalies e, ta, ieškodami geresnio gyvenimo. Ir dažnai uh, e, jos iš savo šalies varo ir kiti reiškiniai. Pažvelkime, pažiūrėjau, demografijos uh, tendencijas. Tai, kad didmešiuose gyvena uh, vis daugiau žmonių. Klimato kaita taip pat e, sukelia įvairias nestabilumo formas ir taip pat yra veiksnys, kuris e, priverčia žmonės išvykti iš e, savo šalies. Taigi, jei pažvelgsime šias, šias, šias mega tendencijas, pamatysime, kad jos tarpusavį yra visos susijusios. Ir pirmą kartą mes galime pasakyti, kad susidūrėme su fizinėmis vystimosi ribomis. Ir šio, visi šie veiksniai kelia grėsmę mūsų saugumui, nes uh, jos sujudina gyventojų strautus. Kai kas iš tų, e, kai kas iš e, tų žmonių, tų migrantų ieško vandens, kai kas geresnio gyvenimo, kai kas didesnio saugumo. Bet iš esmės visi uh, šie reiškiniai yra tarpusavį susiję. Mes nenorime keisti 1951 metų konvencijos, nes manau, kad jeigu bandysime tą daryti, tuomet naujoji konvencija bus dar pra, e, prastesnė. Nes aš manau, kad tie uh, e, prieglašų dokumentai, kurie buvo parengti per pastarąjį dešimtmetį, yra prastesni nei tie, kurie juos turėjome anksčiau. Bet uh, e, vienai per kitaip žmonių kraustimasis, išvykimas iš savo šalies yra didžiulė problema. Taigi kaip mes ją spręsime? Kaip galima būtų ją sprendžiant, nepamiršti, kad jos žmogaus teisų e, aspektas yra svarbiausias. Mes ketiname šiemet paminėti uh, 1950 e, m. perkeltųjų asmenų konvencijos 60-metį e, ir mes tikimės, kad tai bus puikiai proga e, mums visiems dar kartą suvienyti savo jėgas tam, kad mes sustiprintume tarptautinės bendruomenės pastangas, kovojant su mano minėtomis mega tendencijomis. Yes, sir. Labai įdomus, svarbus ir tikrai liūdni klausimai, kuriuos jūs palėtėte. Turėtumėme dirbti ties tokiamis tendencijomis. Dabar perduosiu pirmininkavimą poniai Hautalai. Sąraše jau yra keletas žmonių užsirašę, taigi ponia Hautala, prašom žmogaus teisų pakomitečio e, vardu norėčiau pasveikinti jūs labai šiltai, pasveikinti atvykus į mūsų parlamentą. Mes surengėme bendrą komitetų posėdį. Kaip matote, bandome e, e, atrasti tas tarpusavėje susijęs fizinės ribas, bandome jas išplėsti. Jūs apie tai kalbėjote norėčiau patikė, patikinti Jūs, kad žmogus teisų pakomitėtis dirba daugiausia su išorės klausimais bei nagrinėja saugumo energetikos politikos sąsąją su migracija pabėgėliais. Manau, kad aktyviai bendradarbiausime dėl prekybos žmonėmis, tokio reiškinio išnaikinimo, jūs apie tai taip pat kalbėjote, Nenoriu aš per nelygio gai kalbėti, komentuodama jūsų mintis. E, pirmiausia, nariams žodis ir ponia Halfana pirmoji. Rekomenduočiau neviršyti dviejų minučių gerbėmiems nariams savo pasisakymę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti vyriausiai komisarą, atvykus pas mus. Nepaprastai malonu jūs matyti ir džiaugiuosi, kad atvykote. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus klausimus, kuriuos parlamentas taryba, komisija svarsto jau nuo rugsėjo mėnesio, tai būtent pabėgėlio sugražinimas, repatriacija. Jūs prisimenate, kas Italijoje vyko 29-ąją rūpjūčio 29-ąją praėjusiais metais, kai pabėgėliai buvo gražinti, buvo gražinti, tiesiog repatrijuoti, nors jie bandė e, prašyti prieglopščio Sicilijoje, jie buvo mesti kalėjimai, taip pat a, e, a, e, vėliau buvo kaltinti du italų pareigūnai, kadangi šie žmonės buvo repatrijuoti į Libiją, pažydžiant Italijos įstatymus dėl kovos su smurtu ir panašius O nors egzistuoja tam tikras repatriacijos sustarimas tarp Italijos ir Libijos, pamirštama, kad Libija prie jokių jungtinių tautų pabėgėlių konvencijų nėra prisijungusi. Bandoma parengti pagrindų susitarimą su e, Libija ir Pakistanu, kuris taip pat prie Ženevos konvencijų nėra prisijungęs. Tiek yra esminių aspektų, kai mes kalbame apie įvairiausius susitarimus. Ir aš pati nekartą pirmininkaujančios valstybės esu klaususi, ką, kaip jūs galite pakomentuoti šiuos susitarimus ir ką gali pasakyti apie juos. Tačiau pirmininkaujantį Švediją, kuri tuomet pirmininkavo, e, nieko nepasakė, jokių atsakymų susilaukti neįmanoma pastaraisiais mėnesiais jūsų atstovas Italijoje, šis žmogus tikrai puikiai dirba ir aš labai jį vertinu. Jis kalbėjo apie situaciją Libijos kalėjimuose, labai siaubinga situacija, kur žmonės bėga nuo savo vyriausybės persikėjimą, tačiau būna sučiapti ir į juos įmesti labai dažnai jiems neleidžiama susisiekti su jungtinių tautų darbuotojais. Ar visa tai nekenkia ES reputacijai? Ar visi šie susitarimai negražina mus atgal? Ir Kitas svarbus klausimas yra e, šiolaikinė vergūvė. Ar tokie susitarimai neprisideda prie jos įtvirtinimo? Ką Jūs manote apie panašus susitarimus, jų sudarimą, apie tai, kad mes nieko apie juos nežinome, nežinome, kokios diskusijos vyksta. Ačiū ir dar kartą noriu padėkoti, kad atvykote. Ačiū dabar žodis ponis Punijo. Taigi leisime pasisakyti trims e, kolegoms, o po to vyriausios komisaras atsakys į klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi pabėgėlių reikalių vyriausiai komisarą. Kai jūs buvote premjeras, aš buvau opozicijoje, tačiau man tai nesukliudys pripažinti jūsų kompetencijos, jūsų aktyvaus darbo jungtinėse tautose. Jūs esate didis portugalas bei didis europietis. Tikrai džiaugiuosi, kad jūs dirbsite ir ateitie šiame poste. Mes turime ginti savo vertybės šiandien ir ateityje. Įvairi išsakyta kritika Europoje bei tarptautinėje bendruomenėje labai svarbi. Kovo penktą jūs atkreipėte dėmesį į tam tikrus ES trūkumus. Mes pasisakome už europinę prieglopščio politiką. Jūs sakėte, kad komisija taip pat to siekia, bet valstybės narės priešinasi. Vakarą Libe komitete vyko balsavimas, patvirtinantis balsavimas dėl Rui Tavaros pranešimo, labai svarbus dokumentas pabėgėlių klausimais. Dėja šiandien kolegos nėra, kadangi turėjo išvykti į Vašingtoną. Balsavimas pats buvo labai svarbus, kadangi per dėrybą su taryba regime, koks pasipriešinimas jaučiamas iš valstybių narių. Komisija e, pritarė mums, bet su taryba ir su valstybėmis narėmis susitarti labai sudėtinga. Būtent dėl to jungtinių tautų parama mums svarba, ne tik dėl jos daromos spaudimo ES, ji, jos, atsiprašau, primena mūsų įsipareigojimus padarytus ateityje, primena, kad mes galime e, padaryti daug daugiau. Juk šiaip ar taip 40 procentų jūsų komisariato biudžeto mes e, suteikiame, turime stengti sukurti geresnį pasaulį, dirbti sėkmingiau. Tačiau pačioje Europoje prisim, vykdami prisimtus įsipareigojimus padarėme tikrai nedaug. Todėl prašau jūsų paramos ateityje, tikrai jūsų niekas nekaltins, jeigu nuolat apie tai priminsite. Ačiū ponas Koliu, dabar ponas Bijas Demira. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Prisijungiu prie Karlos. Tikrai sveikinu pūną Gutierę su perinkimu bei su jo darbais, kovojant už pabėgėlių teisės. Mūsų komitete vis daugiau dėmesio skiriama pabėgėliams, jų apsaugai. Tačiau, nepaisant to, bendrosios pabėgėlių politikos artimiausių metų neturėsime. Valetoje 10 dieną vyks svarbus posėdis dėl pabėgėlių klausimo. Jūs ten pat taip pat dalyvausite. Labai gerai, kad ten atvyksite, kadangi vieninga Europos prieglopščio politika neįmanoma be jungtinių tautų įsitraukimo. Taip pat susitikimas e, Varšuvoje Frontex formatu buvo labai svarbus ir įdomus. Mane domina jungtinių tautų ir Frontex bendradarbiavimo apimtis. Taip pat paminėsiu, kad lankėmės ir mūsų ekspertai lankėsi prieglopščio centruose, kur pabėgėliai apgyvendinami. Tačiau ne visur situacija buvo vienodai gera ir Frontex dalyvavimas ne visur buvo regimas. Mane domina e, vietos institucijų požiūris į jūsų buvimą tokiuose prieglobščio stovyklose. Dabar norėčiau paprašyti vyriausiai komisarą atsakyti ir dar tik noriu pasakyti, kad jūs įgyvendinate naują projektą e, kaip e, ir stebite, kaip įgyvendinama pabėgėlių direktyva kai kuriuose valstybėse narėse, tai e, man atrodo labai naudingas dalykas. Ir dabar norėčiau, kad jūs atsakytumėte į e, klausimus. Gailestauju, kad nekalbu itališkai, bet atsakysiu jums į klausimus angliškai. Pone Alfano, gerbiamo parlamento narė. Jūs kalbėjote apie labai svarbų elementą užtikrinant apsaugą Europoje. Mes neturime oficialios informacijos apie jokio e, susitarimo e, turinį, susitarimo, dėl kurio vyksta darybos. Tačiau mes labai aiškiai kalbame apie tam tikrus aspektus. Mūsų nuomonė labai svarbu, kad bet koks sustarimas su trečiaja šalimi visiškai atsižvelgtų į tarptautinės e, teisės principus, pirmiausia, 51 metų konvenciją. Tai, ką Jūs pasakėte, yra labai svarbu, kadangi šiandien, e, pirmiausia, galvojant apie Libiją, niekas nenumato apsaugos garantijų pabėgėliams pagal 51 metų konvenciją. Aš tai norėčiau labai aiškiai pasakyti. Kartais vyriausias pabėgėlių reikalų komisaras lankosi Libijoje, bet mes ten aiškiai vykstame tam, kad kaip galima uh, daugiau pasiektume, tačiau mūsų buvimas ten nepripažįstas, kadangi Libija nėra pasirašius mano minėtos konvencijos. Ir mes E, negalime visą laiką nuvykti į sulaikymo centrus, kai kada galime, kai kada ne. Ir mūsų e, pajėgumai išvengti pakartotinio gražinimo neegzistuoja, mes negalime to užtikrinti. E, kartais mes galime padėti, pavyzdžiui, Eritrėjos piliečių atžvilgių, bet kartais mes žinome, kad yra įvykęs gražinimas, bet mes nieko negalime padaryti ir negalime užtikrinti garantijų Libijoje. Aišku, kitose kontekstuose, kitose šalyse padėtis yra kitokia, tačiau labai svarbu yra tai pabrėžti. Bet kuriame susitarime tarp sąjungos ir Libijos, žinau, kad sudėtinga yra dėrėtis, bet kokiame susitarime labai svarbu kalbėti apie apsaugos dalykus. Dar norėčiau padėkoti Karlos e, Koelio e, savo draugui. Taip, mes esame iš skirtingų partijų, bet jis labai maloniai pasisakė ir tai atitinka mūsų draugystę. Labai dėkingas jam už tai, ką jis pasakė esu. E, o dėl to, ką pasakė ponas Dėsdemera. Abu tie dalykai yra nepaprastai svarbus. Galiu Jums pasakyti, kad nacionalinių sprendimų prieglopščio problems nėra. Europos Sąjungos sistemoje negalime rasti nacionalinių sprendimų prieglopščio klausimams. Tačiau valstybės narės ir toliau E, gina labai tvirtai, griežtai nacionalinį suverenitetą. Tai yra tarsi prieštara. E, valstybės narės nori išlaikyti nacionalinės priegloščio e, sistemas, nori tvirtinti valstybės vaidmenį, bet kita vertus visiškai aišku yra tai, kad šios problemos negali būti išspręstos niekaip kitaip, kaip tik ES mastu. Matome, kas vyksta žmonės, vyksta iš vienos vietos į kitą pagal ir, ir žinome, kad egzistuoja skirtingos sistemos ir jų galimybės gauti apsaugą yra taip pat nevienodos. Tai labai palengvina, pavyzdžiui, e, kontrabandininkų gyvenimą, jie puikiai išmano visas procedūras ir apie tai pasako kitiems net ir tikri prieglopščio prašytojai ir kiti, kurie e, nori pasinaudoti prieglopščių kaip būdu e, ekonominiai imigracijai, imigracijai, gali gauti tokią informaciją. Taigi valstybės narės turi suvokti tai, man regis, parlamento nariai galėtų čia e, šiek tiek pasisakyti valstybėse narėse Ir reikia prisiminti, kad šioje srityje esminis dalykas yra užsitikrinti europinį konsensusą ir užtikrinti vienodą e, praktmastų. Dėl Portugalijos ES e, perkelimo projektas yra labai svarbus tarptautiniam bendradarbia, bendradarbiavimui. O dėl Frontex agentūros galiu pasakyti, kad uh, labai svarbi taisytis bendradarbiaujant į planavimo ir mokymo veiklą. Mes neturime jokių galimybių e, žiūrėti, dalyvauti konkrečiose Frontex operacijos vietose. Mums iš tikrųjų būtų visai įdomu tas dalykas, tačiau e, mes negalime, neturime tokios galimybės nemažai pasiekta bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Ir mes vis aktyviau dalyvaujame, kartais mūsų būna nedaug, bet šiau mes dalyvaujame. Mūsų nuomonė, e, prieglopšio prašytojų sulaikimas turėtų būti šimtis, o ne taisyklė, tačiau kai jie sulaikomi, tai tada reikia visiškai laikytis žmogaus teisų apsaugos principų. Tai, kad prieglopšio prašytojas sulaikytas neturėtų e, tam žmogui apsunkinti galimybės prašyti prieglopščio. Ačiū. Dabar kalbės ponė Latford, ponė Elst ir ponė Keller. Ponė Latford, prašom. Much. Dėkoju pirmininkė. Ir taip pat norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi vyriausiai komisarą. Dėkoju Jums už Jūsų kal kalbą. Mes visi džiaugiamės, kad Jūs einat šias pareigas. Ir aš nesu iš nacionalinės opozicijos ir todėl negaliu Jums prieštaraut, bet uh, Iš esmės, manau, kad e, jūsų darbas yra labai svarbus. Jums tikriausiai žinoma, kad e, parlamentas labai gerbė jungtinės tautas ir visas e, jo struktūras. Jungtinių tautų vyriausiasis komisaras pavėgėlių reikalais yra puikia tarnyba. Būtų puiku, jei jūs galėtumėt mums padėti renkti teisės aktus, jeigu jūs galėtumėt pateikti konkretesnių, detalesnių pasiūlymų dėl e, teisės aktų, kuriuos mes rengiame. Nes e, aš visiškai jums pritariu, kad Europa rodo pavyzdį kitoms pasaulio šalims ir todėl mes turime teisę žvelgti, rengdami teisės aktus Europos Sąjungoje. pastaruoju metu mūsų prieglapšių prašytojų prieimimo bei prieglapšio suteikimo sistema supaprastėjo. Ir šiandien priimame dešimt kartų, priimame kur kas mažiau prieglapšio prašytojų nei prieš dešimtmetį. Bendra sistema būtų labai naudinga, nes nėra jokių priežasčių, dėl kurių mes turime turėti skirtingas nacionalinės prieglopščių sistemas. Ir jūs kalbėjote, kad e, dėl sistemos skirtumų e, gali pelnytis tik tai kontrabandininkai, priekeiviai žmonėmis. Ir prieglapšio prašytojai turi laukti ilgus mėnesius, kol nagrinėjami jų prašymai, jie tuo metu jie negali dirbti ir galiausiai gyvena vien iš pašalpų ir žinome apie visas jų problemas. Ir jūs kalbėjote taip pat apie dar vieną svarbų dalyką, apie tai, kad humanitarinė erdvė pasaulyje nulatos mažėja. Manau, kad taip pat reikėtų paskatinti kolegas e, aktyviai prisidėti prie konvencijos 60-mečio minėjimo. Ir be abejo, galima būtų galvoti apie tai, kad e, konvenciją reikėtų atnaujinti, tačiau manau, kad pradėti dėrybas dėl to būtų labai sudėtinga. Junktinės valstybė bandė tai daryti prieš dešimtmetį ir mes žinome, kokios buvo to pasiekmės. Manau, kad mes turime reikalauti, kad būtų surinkta Europos vadovų taryba, kuri, būtų, kuri svarstytų būtent tas priežastis, dėl kurių randasi jūsų mėtos tendencijos. Mums reikia netradicinio požiūrio, o tai reiškia, kad turėsime atitinkamai pritaikyti ir savo vykdomą politiką. Ir, vis, ir diskusijos apie prieglapšius ir migrantus vienaip ir kitaip yra susijusios su nelegal, nelegalios migracijos klausimu. Taigi aš tiesiog galėčiau Jūs paraginti ir toliau aktyviai dirbti ir paprašyčiau dar kartą patarti mums aktyviau, ką mes galėtume padaryti, kur dar galėtume pasitemti. Jūsų patarimai visuomet buvo naudingi. Ir pažiūrėjau tai, kad e, jūsų tarnyba negali dalyvauti operacijose, kurias vykdo Frontex agentūra, yra baisu ir tai ir labai rūpi mūsų parlamento. Aš manau, kad mes turime sutelkti mūsų jėgas, plėtoti tolesnį atviresnį dialogą, ypač su komisijos nare ponia Malmstrom, kuri yra buvusi mūsų kolegė. Turime įtikinti valstybės narės kad prieglobstis nėra susijęs vien su e, kilneširdiškumu, su uh, kitomis dorybė, dorybėmis, kad mums būtinai gyvybiškai reikia gerai funkcionuojančios prieglopšio suteikimo sistemos. Nes mes privalome padėti tiems žmonėms, kurie turi teisę uh, atvykti ir į mūsų teritoriją, joje gyventi ir dirbti. Dėkuoju. Aš pasižymėjau jūsų puikų pasiūlymą ir e, šiuose rūmose paminėti konvencijos 60-metį. Ir aš galiu patikinti vyriausiai komisarą, kad mes e, visuomet su malonumu atkreipiame parlamentarų ir visuomenės dėmesį į jungtinių tautų tarnybų darbą. Toliau, ponė Ernst. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs, ponė Gutierės, su perinkimu. Geras žingsnis. Linkime kuo didžiausios sėkmės Jūsų sunkiame ir nelengvame darbe. Pažymėsiu, kad yra nepateisinama, jog mm, jūsų komisariato įgaliojimai yra tokie riboti, kad ji net negali kartu su Frontex tinkamai veikti, nesuprantame to, Pasakysiu, kad EP e, siekia, jog Frontex atkreiptų didesnį dėmesį į žmogus teisų problemas. Mes prieimėme atitinkamą sprendimą plenarnėje sesijoje ir tokiu būdu didiname spaudimą. Antras aspektas. Buvo daug kalbama ir esu tokios pat nuomonės, jog reikia bendros prieglupščio politikos. Nacionalinių sprendimų nėra. Uh, turėtumėme tą patį e, kartoti ir kartoti valstybėms narėms. Tačiau e, man kelia čia kai kas susirūpinimo. Jeigu mes renkamės tarp laisvės saugumo, laisvės saugumo ir žmogaus teisių, svarstyklės gali pakrypti tariamo saugumo link. Nerimauju kad žmogaus teisė problemos nueis į antrą planą. Nemanau, jog galima priešinti e, žmogaus teisę su saugumu. Turėtume iš visų jėgų kovoti, kaip Europos parlamentas, kad žmogaus teisų aspektas e, nenugrimstų kažkur giliai. Toliau pabėgėlių gražinimas iš ES į trečiasią šalis bei e, repatriacijos susitarimais. Mes pastebime, kad e, kyla problemų su tautonomis mažumomis, pavyzdžiui, Kosovas. E, man tikrai siauba kelia, jog tokios tautinės mažumos kaip Roma, Romai e, yra gražinami į savo gimtinę, nepaisant situacija yra labai sudėtinga. Pakistanas Pakistanas nėra prisijungęs prie Ženevos konvencijos, o su šia šalimi derasi taryba ir komisija dėl pabėgėlių sugražinimo sutarties. Tai kertasi su visais mūsų principais. Todėl noriu prašyti jūsų patarimo, ką, kaip galite padėti, juk šiuo metu vyksta susitarimas su Pakistanu svarstymas e, mūsų komitete, man jis kelia tikrai didelį nerimą. Just. I give the floor now to Mrs. Keller. Dabar ponia Keller. Dėkuoju, dėkuoju Jums už Jūsų pristatymą, už Jūsų mintis bei e, išsakytas pastabas. Aš norėčiau Jūs paklausti apie naujus uždavinius, naujus iššūkius. Kalbu apie klimato kaitą, Jūs minėjote, kad klimato kaita formuoja ateities tendencijas dabar. Kaip Jūs galėtumėte atsakyti tokį klausimą? Kaip Jums atrodo, ar mes galime ES užtikrinti apsaugą tų žmonių, kurie pas mus atvyksta dėl klimato kaitos? nes mes, kaip žinia, taikome labai griežtus aplinkosaugos reikalavimus, labai ribojame CO2 išmetimus. Dar vienas klausimas. Ar jūs galėjote ištirti uh, Frontexui pateiktus kaltinimus? Mes išklausime Frontexo vadovą ir mes dėja neturime pakankamai galiojimų, kad galėtume deramai kontroliuoti tai, įvykių. Taigi, ar jūs atvyko, atlikote kokį tyrimą ir kokios būtų jo išvados? Be to, jūs minėjote, kad e, šiuo metu vykdoma teisės aktų peržiūra labai svarbi. Aš galiu Jums visiškai pritarti, tačiau tai yra tik pirmas žingsnis. Todėl norėčiau paklausti, kaip Jums atrodo, kokia kryptimi turėtų e, judėti teisės, e, aktų, judėti teisės aktų peržiūrė, jei mes gyventume tobulame pasaulyje. I'd like to thank uh, Mrs. Lutfer very much for uh, your comments. Uh, Ačiū, ponė Latford, už jūsų komentarus. Visiškai jiems pritariu. Mano nuomonė, kad reiktų pasižymėti jūsų išsakytas mintis. Tikrai neturime įgaliojimų dėl migracijos politikų. Akivaizdu, jog valstybės narės turi teisę vykdyti savo prieglaušio politiką. Bet globalizacija pasižymi asimetrinių, asimetrinių, asimetrinėmis tendencijomis, nors prekės pinigai juda laisvai, žmonių judumas mažėja. Mano buvęs kolega ponus Korelio mažiausia e, tikrai prisimena e, ir kolega socialistas tikrai žino, jog rinkos veikia ir žmonės pasakė savo tikslų teisėtai, jei įmanoma ir neteisėtai, jei to reikia. Mano siekis sukurti teisėtos migracijos teisės aktus bei sukurti tokią teisinę erdvę, kuri išspręstų esamas problemas. Aišku, skirtumai egzistuoja, Gimstamumas mano gimtinėje yra 1,3 ar 1,4, o mano tėvas mirė praėjusiais metais, 95 metų sulaukė. Ir e, per su to susijusius renginius iš septynių žmonių tik du buvo portugalai. Taigi regime, jog reikia imtis veiksmų ir turime viską daryti teisėtai vien dėl to, kad leistumėme kontrabandistams e, daryti, ką jie tik užsigeičia. Dabar į kitos e, kolegės klausimus atsakysiu. Vakar susitikau su ponė Malstrom, kalbėjomės apie Frontex, labai naudinga diskusija. Frontex klausimas buvo keltas e, didesnės apsaugos aspektų, tikimės, jog reikalai judės teisinga kryptimi, kalbant apie saugumo ir laisvės prieš priešą. Čia prie, prieš priešos nėra. Šie aspektai papildo, sakyčiau, prieglopščio politiką. Jei prieglopščio politika vykdoma teisinga, jeigu žmonės turi teisę pasinaudoti E, teisėtomis priegaukščio procedūromis. Tai sustiprina valstybės saugumą. Dramatiškiausios situacijos, kurias regime pasaulyje, kyla dėl to, kad teisinis reglamentavimas neveikia ir visi bando apeiti esamą sistemą. Tai aišku nepadeda nei žmonėms, nei pačioms valstybėms. Kenijos vyriausybė uždarė sieną su Somaliu, teoriškai uždarė, tačiau kas mėnesį pabėgėlių stovyklas atvyksta po 5000 žmonių, bet jie atvyksta e, kaip kas sugeba, jie nei, nei patikrinami, nei žinome, kas jie yra, ar tai didina Kenijos saugumo, tikrai ne. Jeigu žmonės atvyktų teisėtai, tai būtų patikrinami, žinotumai, kas jie yra, tai sumažintų kontra, kontrabandos mastą bei padidintų valstybės saugumą. Esu įsitikinęs, kad prieglopšio srityje, kitur gal situacija kitoje Mm, kitokia, bet prieglopščios rytyje, jeigu jūs e, esate kitoks pabėgėlis ir nenorite prieglopščio, bandote apeiti visą sistemą, tačiau jeigu jūs prašote prieglopščio, kas yra tikrai pakankamai sudėtinga procedūra daugelį pasaulio šalių, e, viskas tikrai keičiasi ir žmonės turėtų teisę e, pasinaudoti procedūromis. Toliau gražinimas į gimtinę ar repatriacija. Tam tikrais atvejais egzistuoja pilkosios zonos, dėl jų vyksta labai sudėtingos dėrybos, e, kilmės šalies principas ne visuomet gerbiamas. Tiesiog norėčiau pasakyti apie jūsų paminėtą Romų problemą. Šis klausimas eina toliau nei prieglopščio problema, tai žmogaus teisių problema. Prieš tris savaitės buvau Kanadoje. Kanadoje daugiausia prieglopščio prašytojų yra Romai atvykstantis iš Europos Sąjungos. Taigi, e, akivaizdu, jog dauguma iš jų kažkaip sugebėjo atvykti į Kanadą ir dabar prašo prieglopščio, bet tikrai Europai garbės nedaro, kad Kanadoje daugiausia prieglopščio prašo būtent Romai iš ES. Būtent dėl to Kanada viena iš valstybių narių ES įvedė vizas. Visa tai liudyje, kad valstybės narės, Europinės institucijos turi imtis spręsti šią problemą, tą daryti kaip įmanoma efektyviau. Norėčiau ponė, padėkoti poniai Kalą už mintis apie klimato kaitą. Manyčiau, jog klimato kaita turėtų būti traktuojama kaip e, vienas iš e, viena iš gamtinių nelaimių. Tokių nelaimių yra daug. Po e, potviniai e, ir žemės drebėjimai, kas aišku nepriklauso klimato kaitos sričiai, tornado, visa tai vyko visada tačiau intensyvumas, dažnumas didėja ir darom vis didesnė žala per tokias nelaimę. Rytų Afrikoje e, sausros. E, sausros visuomet būdavo, tačiau mastai auga. Tai susiję su klimato kaita, taip pat mažėja e, užtikrinimas maisto saugumo, trūksta vandens Todėl žmonės, kurie nesugeba išgyventi savo er, erdvėje, ieško prieglopšio, toliau e, kyla problemų tarp ūkininkų, gyvulių augintojų, klajojančių genčių. Todėl visas problemas reikia spręsti integruotai, ieškoti visą apimančių atsakymų. Aš nenoriu sakyti, jog yra klimato kaitos pabėgėliai, Tačiau turime žvelgti globaliai. Atskirose situacijose reikia specialių priemonių. Dabartiniai žmogaus teisė instrumentai tikrai svarbus. Gal tam tikrais atvejais reikia papildomų apsaugos instrumentų, kiek kitokio pobūdžio, bet esamais instrumentais turime visiškai pasinaudoti bei sukurti koordinacijos galimybės tarp valstybių, valstybių narių, tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų. organizacijų Turime užtikrinti, jog panašių naujų fenomenų mm, aukos e, sulauktų tinkamos pagalbos. Stebime situaciją, jie mus neramina, bei norėtumėme, kad ji gerėtų. E, šia, problema siejasi ir su Graikijos klausimu. Prieš dviejus mėnesius lankiausi Graikijoje Graikijos vyriausybė padariusi labai aiškius įsipareigojimus dėl prieglopščio sistemos. Tačiau bėda ta, jog šiandien didžiausia problema mano nupieštame peizaže yra Graikijai daromas spaudimas ir jų, Graikijos jaučiamas spaudimas iš dėl augančio prieglaušio prašytojų skaičiaus. Aišku, vyriausybės yra prieimusios įsipareigojimus gerinti situaciją, todėl čia raginčiau es padėti Graikijai transformuoti savo sistemą, Frontexas gali teikti didelę pagalbą. Turime e, prieimimo centrus įkurti, e, siekti, kad mažiau į tuos reikalus kištųsi policija, kad nebūtų nesikauptų prieglopščio prašytojų skaičius, kad prašymai būtų išnagrinėjami greičiau. Aišku, tokius dalykus išjudinti labai sudėtinga, bet Europa turi parodyti solidarumą ir užtikrinti, jog būtų išspręsta mm, ši labai aktuali prieglopščio sistemai problema. Būtent atvykimo aspektas. Kaip sakiau, neturime tiesioginės prieigos prie vykstančių operacijų, tikrai nežinome, kas ten konkrečiai vyksta. Ir pakartotinio gražinimo problemos, manau, po truputį yra sprendžiamus. Apie direktyvą. Čia mūsų pozicija labai aiški. Labai atidžiai sekame siūlomus pakeitimus. Kai kurios smulkmenos nesusijusios su mūsų e, svarstoma tema, mes tiesiog norime aiškaus teisinio reglamentavimo, norime, kad problemas būtų sprendžiamas, o EP kartu su valstybėmis narėmis judintų reikalus. Mane kartais stebina, jog tuose valstybėse narėse, kuriuose yra geros prieglopšio sistemos, trukdo dokumen, šio dokumento priėmimui. E, akivaizdu, jog toms valstybėms narėms e, kyla papildomų problemų, kadangi jų prieglaušio sistemos veikia sėkmingai, o kitose mm, veikia mažiau sėkmingai. Taigi būtent tokių šalių interesas būtų spartinti klausimo sprendimą. Uh, tačiau kodėl juos stabdo, aš nesuprantu. Gal jūs man padėsite suprasti? Uh, labai dėkoju vyriausiam įgaliojimui. Dabar jums nustatau griežtesnį laiko uh, limitą, trys kalbėtojai po dvi minutės, o paskui paprašysime e, labai patyrusi vyriausiai galiuotinį atsakyti jūsų klausimus. Dabar ponė Ždanoka, ponė Sargantinė ir ponė Estrela. Ačiū pirmininkė. Aš esu, čia matot mane kur sėdžiu salėje. Pone Guterės, du klausimai jums ir bandysiu kalbėti trumpai. Jūs jau sakėte, kad 51 e, metų konvencija vargu ar visur bus taikoma, bet matau, e, kur gali būti jos gyvenimas patobulinimas. Mano šalis, pavyzdžiui, Latvija, e, kol kas priėmė tik tai 16 oficialių pabėgėlių, ne 16 tūkstančių, bet 16 žmonių. Egzistuoja sąrašas e, šalių, iš kur nepriimami pabėgėliai, įskaitant visas buvusias Sovietinės Respublikas Ir nežiūrint konfliktų, mano šalis nepriima pabėgėlių iš mano minėtų respublikų. Antras pastebėjimas - 61 metų konvencija dėl uh, uh, asmenų be valstybės skaičiaus mažnymo. Mano šalyje atrodo egzistuoja vienintelė priemonė, kaip galima uh, išvengti, pakeisti situaciją susijusią su asmenėmis be valstybės pilietybės. Mano šalyje 17 procentų yra tokių gyventojų, kurie neturi pilietybės. Ir tai labai rimta situacija. ES mastu matome, kad nieko negalima padaryti, nes pilietybės klausimai yra e, šalies vidaus klausimas. Latvija yra prisijungusi prie 61 metų konvencijos, tačiau niekas nėra e, E, padaryta ir jungtinės tautos, jūsų organizacija e, nieko nedaro. Galbūt metinių proga būtų įmanoma e, nors kiek prisiminti ir šią problemą. Ačiū. Dėkuoju, ponia Išdanokai. Jums leidus. Man ką tik pasakė, kad ponia Andželylį turi tuoj pat išvykti į oro uosto. Gal leiste, kad ji dabar pasisakytų prieš kitus. Prašom. Dėkuoju. Esu dėkinga kolegoms ir ypač dėkinga vyriausiam įgaliuotiniui, kad atvyko pas mus atsakyti į klausimus. Dėkinga už jo mintis išsakytas e, per prisistatymą. Manau, visi su juo sutiksime, kai jis kalba apie tai, kad reikia dalytis atsakomybę Jūs, mano nuomonė, teisingai pasisakėte apie globalų požiūrį, apie, apie tai, kad mums būtent tokio požiūrio reikia. Mums reikia iš tikrųjų ir europinės strategijos. 27 valstybės narės turėtų turėti bendrą suderintą sistemą. Jūs labai teisingai pastebėjote, nėra nacionalinių sprendimų. Už tai e, reikia galvoti tik apie europinį sprendimą. Jūs dar vieną teisingą pastebėjimą padarėte būtent, kad valstybės narės e, naudojasi suvereniteto galiomis kai kuriais atvejais, nes nenori vykdyti savo įsipareigojimų. Ir dar pasakysiu, kai kurios valstybės narės, kurios, gali, kurios ga, gali taip ir išvengti savo pareigų, e, o kitos šalis, visos šalis, kurios e, turi išorės sieną, nebūtinai siekia vykdyti visas pareigas. Taigi mano klausimas būtų toks. Italija dažnai yra kritikuojama dėl to, kad sudaro atitinkamas šalia sutartis tarp kitų su Libija. Aišku, lengva kritikuoti mus, tačiau reikia nepamiršti tam tikrų problemų. Jūs pats pasakėte, kad e, turėjote problemų su Libija, taip pat problemų su Frontexu, nes negalite e, matyti, ar viskas vykdoma blogai, ar kas nors e, nepasiseka. Aš taip pat pateiksiu klausimą. Mums reikia duomenų, skaičių, pasiūlymų ir taip pat reikia tam tikro e, pasmerkimo, nes kitaip mes nerasime jokių atsakymų, jokių sprendimų, tik tai tęsis kritika. Dabar ponė Estrela. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie daugelio prieš mane kalbėjusių ir pasveikinti vyriausiai įgaliotinį, padėkoti jam, kad atvyko pas mus, padėkoti jam už labai aiškę kalbą Taip pat norėčiau pasveikinti jį su perinkimu. Manau, kad galiu kalbėti visų portugalų vardu ir pasakyti, kad mes labai didžiuojamės tuo darbu, kurį jis labai puikiai atsidavęs atlieka. Dėl to norėčiau pasveikinti jį su perinkimu, kaip sakiau. Dabar naujieji klimato pabėgėliai, jūs minėjote juos dabar apie jūs esate kalbė, kalbėjote tai ir, atė, ir praeitie esate kalbėjęs. Matome, kad klimatas e, keičiasi ir gaivalinės nelaimės turės e, vis rimtesnių pasiekmių. ES siekė prisimti įsipareigojimų, tačiau dėja Kopenhagos konferencija žlugo. Dabar nėra kokiu nors lūkesčių ir uh, dėl konferencijos Meksikoje. CO2 mažinimo įsipareigojimų nepakanka, reikia paremti ir trečiasias šalis. Taigi, ką jūs dabar galėtumėte mums rekomenduoti daryti, kad galėtume paspausti Europos institucijas siekti daugiau pažangos šioje srityje, dėl klimato kaitos, nes, kaip žinia, šis rytis yra susijusi su visais ir mums reikia už tai globalų sprendimo. Pone Sekantinė. Dėkui, pirmininkė. Arti prie mūsų sienų atsiras šalyje, e, šalies viduje perkeltų asmenų srautai. Izraelis pakeitė E, savo nuostatas dėl vakarų kranto buvimo jame ir karinės taisyklės dabar Izraeliui leidžia lengviau deportuoti žmonės iš vakarų e, kranto į gazos ruožą. Taigi atsiras e, žmonių netekusių pastogės šalies viduje, bet galbūt atsiras ir daugiau pabėgėlių, kurie sieks pirmiausia pakliūti į Europą. Aš klausiau komisarės Ashton apie Europos atsaką į šį poslinkį ir kaip mes galime padėti padaryti taip, kad tos taisyklės būtų pakeistos. O dabar norėčiau jūsų, e, kaip vyriausiojo pabėgėlio reikalų komisaro, paklausti, ką jūs mums pasiūlytumėte kad neats, kaip užkirsti kelią, kad neatsirastų tokių pabėgėlių artimiausioje ateityje. Ačiū. Dėkuoju ponė Serhantinė, dabar ponė Flotrė. Dėkuoju ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti vyriausiam įgaliotiniui, kad atvyko pas mus. Dažnai mes kritikuojame tam tikrus dalykus, bet suprantu jūsų pozicija yra delikati, ne visą laiką viską lengva pasakyti. Jūsų leidinyje mane sudomino viena mintis. Pirmoji šalis tai yra pabėgėlio, e, pabėgėlių pirmoji e, kilmė šalis yra Afganistanas. O Pakistanas yra šalis, kuri daugiausia priima, priima tų pabėgėlių. E, egzistuoja, e, daug kalbama apie readmisijos sutartį, bet aš neklausiu jūsų apie tai, nežinau, kad gali būti sunku jums atsakyti tai. Tačiau, e, kadangi jūs veikiate Pakistane, tai norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie tai, kad, pavyzdžiui, afganistaniečiai būtų gražinami namo. Ką jūs manote? Jūsų informacijoje pateiktoje matome, kad tur, iš Turkijos taip pat labai daug išvyksta žmonių, tai yra, jį yra pirmajame dešimtuke. O tarp saugių šalių Afrikoje yra vienintelė, atsiprašau, tarp saugių šalių minima Gana kaip trečioji šalis. Ir ar jūs nemanote, kad čia yra tam tikros painiavos ir taip pat atsiranda diskriminacijos dėl nacionalinės kilmės ir dėl to, kam taikoma apsauga ir kam ne? Dėkoju, o dabar ponia Gijon. Taip pat norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote ir padėkoti Jums už visą darbą. Kalbėjote apie šalies viduje perkeltus asmenys visame pasaulyje ir apie tam tikrus geris, e, gerus pavyzdžius, bet e, kai kuriuose valstybėse narėse bijomasi, kad pabėgėliai e, jas užplūs, ne viskas yra visur labai gerai Taip pat nėra aiškios terminologijos tarp legalios, nelegalios migracijos. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tai platesnėme tarptautinėme kontekste. Kolegos kalbėjo apie bendresnius aspektus, nebegrįšiu prie jų, bet porą konkrečių pastebėjimų. Jūs sakėte, kad didėja atotrukis tarp nacionalinių sistemų ir praktikos – bei pabėgėlių prieimimo ir prieglopščio prašytojų prieimimo. Taip pat egzistuoja atotrukis tarp tokios praktikos ir Europos ir būtinybės ar poreikio įkurti Europos, kurti Europos prieglopščio politiką. man atrodo, valstybių narių piliečiai turi pirmiausia sutikti kad jie, su tuo, kad jie nori tokios bendros sistemos, bet kol kas to dar nėra. Atliktas tyrimas dėl vairių klausimų, e, dėl e, direktyvų taikymo vyksta ir Europos parlamente daug diskusijų, čia interviu, dėl, dėl apklausų, dėl, atsiprašau, dėl apklausų, dėl teisinės pagalbos bet egzistuoja daug praktinių sunkumų siekiant bendro požiūrio. Ir dar nepamirškime išlaidų klausimo. Kai kurios valstybės narės būtent apie tai dabar kalba. Jos sako, kad prieglopstis iš tikrųjų yra sritis, kuri reikalauja tam tikrų papildomų išlaidų, tada galime priimti daugiau pabėgėlių, bet jiem nesudaryti tokių gerų sąlygų, negu kad primdami mažiau pabėgėlių ir tada užtikrindami geres jiems sąlygas. Taigi noriu paklausti jūsų, ką galvojate apie ES rendančių pabėgėlių išlaidų padengimą. Ponas Graseta. Aš taip pat norėčiau padėkoti vyriausiam komisarui už tai, kad jis atvyko į mūsų posėdį, nes mums su jumis keistis nuomonėmis Europos parlamente yra labai naudinga. Aš pritariu tam, ką pasakė ponia Alfano apie tam tikrą kai kurių ES šalių formuojama politika dėl prieglopšio. Šiame kontekste aš norėčiau pasakyti, kad e, pastaruoju metu prieglopšiui buvo skiriamas kur kas menkesnis dėmesys nei anksčiau. Tas pats pasakytina ir apie migraciją. Europai labiau rūpi jos vidaus reikalai. Jei pasidarysime po pasaulį, vargu ar galėsime pasakyti, kad situacija kitur yra geresnė. Pavyzdžiui, pažvelkite į jūsų išplatintą informaciją, iš kurios yra akivaizdu, kad Šiaurės Amerikoje yra 457 tūkstančiai 000 pabėgėlių. O jei įvertinsime JAV, pavyzdžiui, gebėjimus priimti pabėgėlius, ir jei pažvelgsime į panašius skaičius, skaičius Europoje, tai akiv, pamatysime, kad Europa priima pusantro milijono e, pabėgėlių iš 16 milijonų uh, kuriuos jūs minėjote. Afrikai tenka e, daugiau nei 6 milijonai, Azijai 2,5. Apie prieglobstį kalbame labai daug, tačiau praktikoje suteikime vis mažiau prieglapšio. Be to, matome ir kitų reiškinių apraiškų. Pavyzdžiui, jeigu yra sulaikomas laivas ir jis yra gražinamas e, į savo kilmės šalį, visiškai nesižvelgiant į tai, kad jo, jame yra žmonių, kuriems grėsia pavojus savo šalyje, tai e, yra visiškai nepriimtina. Pane Papandėlus. Pane Guterės, aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti. Man buvo labai įdomu klausytis jūsų pasisakymo. Jūs labai aiškiai išdėstėte problemas bei kalbėjote apie tai, kaip galima būtų jas spręsti. Aš esu kilusi iš Kipro ir Kipras e, susilaukė labai daug legalių ir nelegalių migrantų bei prieglapščio prašytojų. Aš čia esu. Taigi, aš esu iš Kipro ir Kipras e, kuris yra ES pietuose, yra savotiški vartai į ES teritoriją. Kai tik artimuosiuose rytuose ar kur kitur įvyksta karinis konfliktas, iš karto pastebime, kad pas mus atvyksta kur kas daugiau prieglopšio prašytojų. Tačiau jau ilgą laiką mes savo šalyje išgyvename taip pat labai sudėtingą situaciją nes mūsų e, salos šiaurėje yra įsikūrę turkai. Ir per žalę liniją pas mus atkeliauja nemažai migrantų, būtent iš Kipro šiaurės. Jūs kalbėjote, kad e, Europos bendryjoje mes turime remti solidarumu. O man būtų labai įdomu sužinoti, ką jūsų nuomonė ES galėtų padaryti mano šalies labui, pasiremdama būtent solidarumu. Aš, pavyzdžiui, negaliu laisvai keliauti ir pažydžiamos yra mano ES pilietės, Kipro pilietės teisės. Tai kągi kitos ES šalis galėtų padaryti tam, kad mums padėtų. E- ponas Papanikolo. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή. Aš esu šitoj pusėj. Sveikinu Jūs su to, kad Jūs buvote perinktas į šias pareigas dar kartą ir dėkuoju Jums už tai, kad pas mus atvykote, nes diskusija yra labai įdomi ir niekiek nebejoju, kad nemažai kas norėtų ją pratesti. Vyriausiasis komisaras yra labai svarbus asmuo ir mes nekartą jau esame su jumis susitikę. Tačiau asmeniškai norėčiau pasakyti, kad prieš mėnesį lankiausi Sirijoje. Ir Sirijoje kartu su pono Stavalės ir pono Agijar mes e, buvome susitikę su Sirijos valdžios atstovais ir kalbėjome apie migracijos problemą. Į Siriją atvyko labai daug migrantų iš Irako. Ir kol kas jie yra oficialiai vardėmi kaip svečiai, tačiau jums tikriausiai žinoma, koks yra realus jų statusas. Mūsų apsilankimas Sirijoje buvo labai įdomus, labai vertingas. Ir grįžęs namo aš supratau, kad aš iš esmės pasikeičiau. Nes aš tikrai galė, sugebėjo iš naujo vertinti, kokia svarbi yra jūsų tarnyba. Ir aš norėčiau palaikyti reguliarų, reguliarų kontaktą su jumis. Aš esu iš Graikijos ir jūs tikriausiai suprantat, kad Graikija nėra malonu nuolatos girdėti, kad mes ne, nesugebame suteikti prieglopšio pagalbos reikalingiems žmonėms. Na, mes to negalime padaryti tiesiog dėl to, kad e, mes neturime tam reikalingų išteklių. Pirmininkė pertraukė kalbėtoje. Dublinas 2. Man būtų labai įdomu, ar reikėtų ir ateityje sugrįžti prie šio susitarimo. Ir antra. Solidarumas Europoje. sprendžiant pabėgėlių problemas. Kaip Jums atrodo, ar mums nereikėtų skatinti ne tik repatriacijos programas, problema, programas bet ir surasti galimybę įkurdinti pabėgėlius ES šalies teritorijoje? Pirmgi ragina kalbėtoje kalbėti greičiau. Ir baigdamas. Kaip mes galime paaiškinti visiems tiems, kas ieško geresnės ateities, šviesesnės ateities? kad yra kur kas geriau atvykti į Europą ir prašyti prieglopšį, nei jei bandyti nelegaliai joje įsitvirtinti. Pirminkė, išgirdome daugybę klausimų ir aš tikiuosi, kad vyriausiasis komisaras galės e, trumpai į juos visus atsakyti. Na, iš tikrųjų, uh, Mes turime maždaug 3-4 minutės ir aš suprantu, kad tai nelengva bus padaryti. Taip aš kalbėsiu telegrafiškai. Pone Sedenoka, aš tikiuosi, Ždanoka. Taip, iš tikrųjų, jūsų pateiktas pavyzdys e, dar kartai rodo, kad mes turime suderinti prieklapšių sistemas. Jūs kalbėjote į, apie savo šalies e, problemas ir kalbėti apie tai, kad pas jūs atvyksta žmonės iš buvusios Sovietų sąjungos ir jie ne, negali tikėtis gauti pabėgėlių statuso. Na, beje, turime ir pabėgėlių ir iš Čečenijos, kurie negali vykti į Rusiją ir atvyksta kažkur kitur. Žmonės be pilietybės, asmenys be pilietybės, tai yra rimta problema. Ir būtina užtikrinti, kad su tokiais asmenimis yra elgiamasi laikantis konvencijos dėl asmenų be pilietybės. Ir kai kalbame apie tokių asmenų teisės, turime pirmiausia išnagrinėti, ar e, šios teisės yra gerbiamos taip, kaip yra numatyta minėtoje konvencijoje. Kita kolegė. Da, ragino geriau koordinuoti veiksmus Europos lygmenių. Na, aš paprastai galiu tik tai pritarti tokiai pastabai. Edith Estrela, buvusi mano kolegė, mes kartu dirbame Portugalijos parlamente, aš esu dėkingas jums už jūsų žodžius. Plėtombė tarptautinį bendradarbiavimą Ir galvojant apie tai, kaip tarptautinė bendruomenė galėtų prisidėti prie dabartinių problemų sprendimo, reikia nepamiršti, kad svarbu yra daugiau finansuoti prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių veiksmus. Jei to nedarysime, tuomet e, daugybė žmonių bus priversti palikti savo įprastinės gyvenimo vietas. Ponės Argentinė kalbėjo apie deportacijas. Aš kalbėjau apie žmonės, kurie iš, iš, uh, atsidurs be pastogės Izraelėje ir Palestinoje. Kita tarnyba rūpinasi tokių žmonių klausimais, nes jie susiduria su kitomis problemomis. Jūs tikriausiai prisiminat, kad kai vyko konfliktas Gazoje, Gazos ruožė, netaip seniai aš padariau, aš paskelbė pareiškimą, kurio esmė buvo tokia, kad tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur žmonės net negali tapti pabėgėliais, nes jie tiesiog neturi kur bėgti. Taigi tai yra problema, kuri puikiai atspindi visus įmanomus žmogaus teisų problemos kaip tokios aspektus. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad Palestinos krizės sprendimas yra būtina sąlyga tam, kad mes sugebėtume spręsti daugybę kitų konfliktų e, kitose pasaulio vietose. Pone Flotter, Pakistanas priėmė 1 700 tūkstančių pabėgėlių iš Afganistano. Ir tai iš tikrųjų yra didžiulis e, skaičius. Tai ir tiek galiu pasakyti, nes kitaip, jei pradėčiau gilintis į tai šį klausimą, tuomet e, būtų labai, turėčiau, būčiau priverstas kalbėti labai ilgai. Iš tikrųjų, problemų su trečiosiomis šalimis turime e, taip pat nemažai problemų ir gali būti, kad deportuoti asmenys susidurs su problemomis. Malis, pavyzdžiui, yra demokratinė šalis. Tačiau vyriausybė nėra pajėgi spręsti dabartinės problemas. Ir e, žinome, kad yra žalojamos moterų genitalijos ir žmonės yra persekiojami. Taigi saugios trečios šalies apibrėžimas yra iš tikrųjų labai sudėtingas. Jį pritaikyti kokią nors šalį yra labai sunku. Toliau. Atsakydamas jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad kad jūs tikriausiai suprantate, koks galėtų būti mano atsakymas. Jūs patekėte dešimtuką, jūs kalbėjote apie finansus. Iš tikrųjų, įvertinti, kiek realiai kainuoja prieglapšio suteikimas yra labai sunku. Taip mes turime asmenų prie, e, prieimimo direktyvą. Ir gal ir būtų ir nesunku paskaičiuoti, kiek jos gyvenimas kainuoja. Tačiau iš tikrųjų jūsų klausimas buvo kur kas platesnis. Ponas Kroseta uždavė klausimą. Ir atsakydamas, jau galiu pasakyti, kad labai svarbu yra pripažinti, kad valstybių besivystančiame pasaulyje pastangos suteikti prieglopsti yra tikrai didžiulės. Pakistanas, pavyzdžiui, suteikė e, beveik 2 milijonams afgano piliečių tapatybės korteles. pabėgėliai, e, kurie šiuo metu yra Sirijoje, aš kalbu apie rakiečius ir Jordanijos gyventojus, jie gali sugrįžti į savo šalį ir kai kurie taip ir daro. Ir Tanzanija neseniai suteikė Tanzanijos pilietybę 160 tūkstančių e, Burundijos e, piliečių. tam tikrų problemų trečiose šalise yra, kaip jau minėjau. Tačiau manau, kad ES turėtų nepamiršti, kad yra ir e, geros praktikos e, teigiamų pavyzdžių. E, kolegė iš Kipro kalbėjo apie Kipro problemas, jis, jos yra susijusios su politiniais dalykais, aš jų negaliu komentuoti. Bet jūsų klausimas bus susijęs su kolegos iš Graikijos klausimu. Uh, Ir mes suprantame, kad pietų Europos šalis susiduria su didesnėmis migracijos problemomis. Ir spręsti jas nėra lengva ir galiu galvoti tik tai apie tai, kad reikia labiau stengtis paskirtyti, teisingiau paskirtyti migracijos naštą. Dublino, Dublinas 2 nėra taikoma šiuo metu Graikijai ir beje šiandien mes pasikime susitarimą jį taikyti jūsų šaliai. Ir galiu padėkoti komisijai už jos pastangas sprendžiant uh, šį klausimą. Ir paskutinis klausimas, e, kiek dabar esu jau pasimetęs. Paskutinis klausimas buvo susijęs su kuo? Ne, negaliu dabar skaityti, ką pasižymėjau savo. Tai paskutinis klausimas buvo susijęs su relokacija ir Dublinu 2. Kokia buvo jūsų paskutinė pastaba? Labai atsiprašau, tačiau aš tiesiog negaliu skaityti savo rašto. Aš pateikiu labai paprastą klausimą. Kaip mes galėtume kovoti su nelegalia migracija įtikindami nelegalius migrantus, kad yra kur kas lengviau įsikurti Europoje, prašant prieglopšio, o ne atvykstant nelegaliai. Na, aš galiu labai prastai